vergų sukūriamų produktų. Kaipgi tą pasiekti? Labai trumpai apie tai yra kalbama mūsų parengtame pranešime. Aš norėčiau paminėti keletą dalykų, bet aš manau, kad Zoji galėtų tarti keletą žodžių taip pat šioje vietoje. Back to Kevin right away. One of the points Vienas iš pastebėjimų mūsų pranešime yra terminologijos pasikeitimas. Mes kalbame nebe apie priekybą žmonėmis, bet apie vergovę. Ir pranešime sakome, kad reikėtų nuo to ir pradėti. Mūsų nuomonė tai yra svarbu, terminologijos pakeitimas yra labai svarbus, nes kitų atveju nėra atkreipiama dėmesio į patekimą į vergovę. Terminų pakeitimas nereiškia, kad mes nebedirbsime e, prie priekybo žmonėmis klausimų ir nebekovosime su šiuo reiškiniu. Tiesiog valstybės narės galės e, vadovautis kitokio e, pobūdžio ši savoka yra e, stipresnė. Mes taip pat kalbame apie politikos prioritetų pasikeitimus. Didesnį prioritetą teikiame tiekimo grandiniai, ne tiek poreikio aspektams. Šiame pranešime mes taip pat kalbame apie vergovės pabaigą Europoje apie būtent vergovės, o ne prekybos su žmonėmis pabaigą Europoje. Ačiū Zoji. Dabar labai trumpai apie pagrindinius elementus. Visi mes turbūt žinome, kad 80-90 metį Buvo pradėta kalbėti apie žmogaus teisės, atsižvelgiant į moterų patirtį. Ir dabar jau žinome, kad labai pasikeitė veikla žmogaus teisų srityje ir ypatingai išorinė e, veikla šioje srityje. Mes šiame pranešime pateikėme e, tokią idėją, susijusią su vergove. Daug prieš vergovę nukreipto darbo yra susijęs su vystomąją veikla. Reikia tiems žmonėms, kurie patenka į vergyją, užtikrinti pagrindinės teisės, taip pat stabilę ekonominę situaciją. O tai reiškia gerą vystomąjį darbą. Mes taip pat pastebėjome, kad vystomasis darbas kai kuriuose e, šalise nepasiekia pagrindinių e, tikslų. Aš čia dabar galėčiau paminėti e, padėti Šiaurės Indijoje, su kuria esu susipažinęs. Tie, kurie rėmė paramą kaimiečiams, nežinojo, kad tie kaimiečiai gyvena vergovės sąlygomis. Ir iš tiesų buvo uh, asmenų, kuriems priklausė kiti asmenys ir tie asmenys tiesiog susikrovė lėšas į savo kišenes. Ir tos lėšas, kurios buvo skirtos klinikoms statyti, buvo panaudojamos kitiems tikslams. Taigi vystomoji veikla, e, produktų gaminimas, tiekimo grandinė, visa tai yra labai svarbu. Tai yra galimi būdai pasidalinti mūsų turimais ištekliais kovojant prieš vergovę. Aš paminėjau tiekimo grandinę. Visame pasaulyje vergovėje gyvenantys žmonės gyvena ne Europoje. Jie gyvena Pietų Azijoje, Pietų Amerikoje, Afrikoje, Mes tą puikiai žinome. Tačiau mes taip pat žinome, kad vergovės sąlygomis sukurti e, produktai pasiekia mus. Aš kalbu apie elektronikos prekes, apie mobiliosius telefonus, apie plieną, apie automobilių detalės, apie šokoladą, apie kreveč, krevetes ir daugybę kitų įmanomų produktų. Tai kelia iššūkį Daugelis vergų pagamintų prekių yra plataus vartojimo prekės. Mes žinome, kad tik nedidelė plieno dalis yra pagaminta e, vergų, tik nedidelė prekių dalis elektronikos prekių ar medvilnės e, gaminių yra pagaminta vergų. Tačiau tai yra svarbu mes nebegalime skirti lėšų tam, kad palaikytume vergų savininkus. Turime panaikinti e, tokį reiškinį. Mes, žinoma, turime pasirūpinti tuo, kad nepakenktume ir vergovės sąlygomis gyvenantiems asmenims. Turime pagalvoti apie tai, kaip užtikrinti tų asmenų laisvę. Ir galiausiai aš noriu pasakyti, kad mums galbūt vertėtų pastelti epidemiologinius terminus, galvojant apie šį klausimą. Jeigu kiltų nauja pavojinga lyga, mes pagalvotume, kokius mokslinius tyrimus reikėtų atlikti, ieškant, kur kilo ta lyga ir kur ji yra išplitusi. Mes ieškotume aukščiausią kvalifikaciją turinčių asmenų, kurie padėtų išgydyti užsikrėtusiosius. Mes ieškotume esminių priežasčių, mes ieškotume būdų, kaip kovoti su tokia lyga. Manau, kad tai galėtų ir mums padėti. Mes turėtume suvienyti pastangas, taip kaip darėme, kai susidūrėme su paukščių gripo epidemija. Aš manau, kad mes galėtume dabar pritaikyti tokį metodą ir mums yra svarbus nuoseklus ir vieningas darbas. Manau, kad susivienijusios valstybės gali spręsti šį klausimą. Ačiū. Sure like... Ačiū profesoriui. Nežinau, ar profesorė Trot norėtų kalbėti. Uh, Ne, tai dabar norėčiau pasveikinti ponę Mirę Vasilijadų, ES kovos su priekybo žmonėmis koordinatorė iš vidaus reikalų generalinio direktorato. Mūsų viešne kalbės apie ES strategiją e, skirtą priekybo e, žmonėmis e, likviduoti. Tai 12-16 metų strategija, turbūt su jie susipažinote. Ir dabar jums žodėse pristatyti. Ačiū, ačiū už kvietimą atvykti jūsų pakomitėti. Visuomet su džiaugsmu lankausi parlamente, nes turiu pasakyti, kad kalbant apie kovą su priekyba žmonėmis, sakyčiau, kad parlamentas yra svarbiausias sąjungininkas, nes jūsų dėka įgyveninama šitą darbo tvarkę. Ačiū už paramą, taip pat už paramą mano darbui. Visų pirma, norėčiau pristatyti dokumentą, nes e, to buvo paprašyta padaryti. Jeigu liks laiko, šiek tiek pristatysiu ir tai, ką daro komisija. Pastabos dėl paties dokumento būtų trejopos. Visų pirma, pirma dėl apriepties, tai būtų svarbiausias turbūt dalykas. Antra, teisiniai argumentai. Antra, teisiniai argumentai. Trečia, e, turinys. Pradėsiu nuo apriepties. Įdėmiai klausiausi e, dokumento uh, autorių tyrimė yra kalbama apie vergijos formas ES išorės politikoje. Čia dokumente kaip tik tai trūksta išorės politikoje, nes e, tai e, yra į veiksmus orientuotas dokumentas ir e, tai nėra išplėtota į pagalvotume apie dokumento taikymo sritį e, dviejose trečdaliuose, kalbant, kalbam apie ES vidaus politiką ir valstybinio vidaus politiką. Tai problematiška, kalbant apie tai, kuo užsiema šis komitetas. Tai taip pat siejasi su ES strategijos įgyvenimo, kaip e, parlamento nariai minėjo ir didesnė e, strategijos dalis iš esmės yra skirta ES, ne išorės veiksmam, bet Atitolkime šiek tiek nuo ideologinių e, aspektų. 15 metų aš dirbau mokslinį darbą, nesvarbu ar tai gerai ar blogai būtų, tačiau vis dėlto, jeigu atsitrauktumėm nuo to, jeigu pažiūrėtumėm į teisinį e, kontekstą, ES e, politikai, politikai yra įtvirtinta ES veikimo sutarties 83 straipsnį, sutartyje prekyba žmonėmis ir seksualinė moterų eksploatacija yra vertinta kaip nusikaltimai ir čia ES turi kompetenciją kompetencija priimti teisės e, aktus ir imtis teis, e, politikos e, priemonių. Vergi, vergyje ir prekybo žmonėmis yra draudžiama ES žmogaus teisų hartijoje, kaip įtvirtinta sutartyje ir e, vergyje yra eksploatacijos forma. Taigi vergyje yra pačioj, pačiam centre ES prekybos žmonėmis apibrieštyje. Mūsų direktyvos, kaip tik taip e, perkelti terminas buvo šių metų ne, balandžio 6 ir e, eksploatacija apima ir privestinį darbą, e, privarinės paslaugas, e, įskaitant e, elgetavimą, taip pat vergiją ar panašią į tai praktiką. Taigi ir apibriešties klausimas yra teisinis, turėtumėm atkreipti dėmesio, turėtumėm atkreipti mūsų sutarties 83 straipsnį. Ne visi tie asmenys, kuriais prekiaujama, yra vergai kokios būtų pasiekmes valstybėm narėm, kalbant apie žmogu, žmogaus teisų įsipareigojimus. Apie, e, tai e, Tai iš tiesų nagrinėjo kelis kartus tarptautiniai tribunolai, tarptautiniai teismai, tačiau čia nereikėtų to painioti, kadangi teisinės sistemos čia yra atskiros tokia teisinė padėtis. Vėliau aštuntam puslapį yra atskira dalis, kur daug klausimų, tačiau aš apie viską pailiu nekalbės, nes apie tai labai aiškiai kalbama ES strategija, jeigu ją perskaitytumėte, tai e, į daugumą klausimų atsakymus rastumėte. Dėl rekomendacijų e, suskaičiavau, kad e, dauguma rekomendacijų yra yra skirtos e, ES vidaus veiksmams, vidaus politikai. Tai aš norėčiau paklausti pirmininkės, ar yra prasmės kalbėti apie tuos e, konkrečius dalykus. Žinoma, ES prioritetas yra kova su priekyba žmonėmis. Tai prioritetas ir valstybėm e, narėm, kaip ir Ir iš tiesų tai, kad yra e, du koordinatoriai ES, tai aš e, atsakinga už kovą su priekyba žmonėmis ir yra koordinatorius atsakingas už kovą su terorizmu, tai rodo, kokia svarba yra e, skiriama šiam klausimui. Daugybė žmonių yra parduodami ir yra vergai ES. Yra nemažai kritikos, kad trūksta patikimų duomenų, tačiau mes nežinome e, iš tiesų, kaip duomenės surinkti, nes teigiama, kad e, tokių asmenų yra 1,3 milijonų, bet neaišku, kokia metodologija buvo naudama. Tai ką mes padarėme, mes paėmėme e, Pabandėm atlikti tą nelengvą darbą, kai kas sako drąsų darbą, pabandėme surinkti šiais metais duomenis ir komisarė Malstrom kaip tik tai e, pristatė tą mūsų duomenų rinkimo e, darbą, tai yra patikimi duomenys iš valstybių narių ir atrodo, kad tai yra lab, e, gan problematiška, kadangi kalba eina apie organizuotą nusikalstomumą, apie rimtus žmogaus teisų pažeidimus, bet tą darbą turime tęsti ir ką mes matome, kad 80 20-aisiais 18 procentų padaugėjo aukų, 24 tūkstančiai e, asmenų yra laikomi priekybos žmonėmis aukomis. E, sumažėjo policijos tyrimų ir suma, sumažėjo e, nubaustųjų. Tai klausimas yra toks, kodėl aukų daugiau, ar geriau surenkami duomenis, ar, ties, ar iš tiesų aukų padaugėjo, tada reikėtų pasiaiškinti. Uh, Dažniausia eksploatacijos forma seksualinė um, eksploatacija, tai yra 62 procentai, 96 procentai jų yra um, moterų e, ir, mer, ir mergaičių, 14 um, atsiprašau, dešimtaisiais e, metais tas skaičius šiek tiek sumažėjo, statistikos daug, tačiau galėčiau pasakyti, kad 61 procentas ES priekybos žmonėmis e, aukų yra ES piliečiai, tai turbūt svarbu šiuo atveju. Taip pat e, ataskaitoje supratau, komisija e, yra kritikuojama dėl to, kad naudoja nenuseklę terminologiją ir norėčiau, kad labiau atsižvelgta būtų iš tai, ką. Pateiksiu porą pavyzdžių. Čia kalbama apie e, privesinį seksualinį išnaudojimą. Ar yra eksploatacijos forma, kuri būtų savanoriška? Kitas klausimas, septintam puslapė, pacituosiu, kadangi nėra patikimų e, duomenų, ES sugriauna tuo savo e, patikimumą, kai kalba eina apie komercinį seksualinį išnaudojimą, kitas darbo formas ir e, kaip būtų. Ar šiame kontekste reikėtų suprasti, kad seksualinis išnaudojimas yra darbo forma? Aš čia kalbu apie seksualinį išnaudojimą. Tad e, man tai šiek tiek neaišku. Ką darysime Europos Sąjungoje? Ko nori valstybės narės? Tai užsimti visom išnaudojimo formom ir jei teisingai supratau um, iš tyrimo, jeigu bandyčiau žvelgti potekstę, tai reikėtų šiek tiek daugiau uh, susitelkti į seksualinės eksploatacijos uh, klausimą, kalbant apie virkybą žmonių. Mane neramina tai, kad uh, E, didžioji dauguma duomenų rodo, kad e, dauguma aukų yra moteris mergaitės ir nėra ženklų, kad mūsų darbas būtų davęs rezultatų. Ar žinote gerą modelį, kurioje nors ES valstybėje narėje, kad ar yra iš tiesų modelis, kad pavyksta kovoti su seksualinė eksploatacija? E, e, kovojant su priekyba žmonėm, ar yra. Jeigu yra toksai modelis, tai turbūt galime ir baigti darbą. Toliau, dėl paklausos ir prevencijos. Žinau, kad laiko trūksta, tai e, neišsiplėsiu kalbėdama apie paklausą, tačiau galiu pasakyti, kad e, Europos direktyva įpareigoja valstybės narės imti praktinių veiksmų, užkirsti kelią paklaustai, laikytis. E, lyčių lygybės e, požiūriu. Komisija per mane tam tikrą prasme privalo atsiskaityti Europos parlamentui ir tarybai e, dėl e, tokios politikos poveikio ir reikia e, mums taip pateikti atitinkamus pasiūlymus. Tad turime užsimti paklausą ne tik tai dėl ideologinių priežasčių, bet taip pat ir dėl to, kad ES teisės aktai įpareigoja mus tai daryti ir turime dėl to taip pat atsiskaityti. Norėčiau pasakyti, kad iki šiandien, kalbant apie mūsų teisės aktus, E, turėjome 11 pranešimą apie tai, kad ši direktyva jau perkelta nacionalinius teisės aktus ir čia norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas mums labai talkino atliekant šitą darbą, padėjo e, priimti šį ambicingą teisės projektą, padėjo labai komisijai, akcentuojant tai, kad valstybės narės turi, kaip įmanoma, greičiau perkelti šitą teisės aktą, kadangi kalba eina apie žmonės, apie prarandamas žmonių gyvybės, sugadinamus gyvenimus, tuo, tuo tarpu, kai mes kalbame apie teisės aktus dėl ES strategijos. Neminėsiu visų veiksmų, jų 40 aš atsakinga už strategijos įgyvenimo stebėsiną. Galiu pasakyti, kad viskas orientuota į auką. Yra e, ir rezultatų. Pavyzdžiui, surinkome 17 ES direktyvų, apibendrinome visas aukų e, teisės pagal e, tas 17 direktyvų. Parengėme tai labai e, prieinamą formą, išvertėme 23 kalbas ir tai sveikino ir valstybės narės, ir kitos suinteresuotosios šalis valstybės narės labai mus e, remia, patvirtino tarybos išvadą strategijai paremti ir turėčiau pasakyti, kad strategija nėra pakankama, kalbant apie seksualinį išnaudojimą, bet yra numatyta veikla skirta darbo išnaudojimui. Tai daug ko čia darome. Taip pat pradė, pradėsime 14 metais verslo koaliciją. Pradėjome įgyvendinti su šimtų nevyriausybinio organizacijų pilietinę platformą, kad būtų galima prisidėti, kad jie mums padėtų, mes jiem padėtumėm siekiant įgyvendinti ES politiką valstybėse narėse. Na, neminėsiu visų veiksmų, paminėsiu tik porą dalykų. Vieną dėl finansavimo. Labai daug finansavimo skirta kovai su priekybo žmonėm ir e, dabar mes norėtumėm pasiekti, kad įvairi politika būtų labiau suderinta, atliksime peržiūrą visų e, projektų kurie buvo finansuoti ir skirti kovai su priekyba žmonėm. Čia dalyvavo 11 generalinių direktoratų nuo teisingumo iki plėtros. Tai, tai nagrinėsime per pastarosius porą metų. ir tai yra paremta įvairiausiais kriterijais, kuriuos galime rasti internete. Dėkoju. Manau, kad galime tęsti posėdį. Prašau. Na, bet kokiu atveju jau buvau beužbaigianti savo pasisakymą, kaip jau sakiau. Buvo identifikuotos šalys, su kuriomis dabar aktyviai bendradarbiaujame. Turime kolegų iš išorės veiksmų tarnybos, kurių tikslas ir yra išsiaiškinti, kaip galima būtų sukurti bendradarbiavimo mechanizmus tuose vadinamuose prioritetinėse šalise, kad galėtume glaudžiau bendradarbiauti. Uh, E, šis procesas yra konstruktyvus ir sklandžiai besivystantis. Hartijoje yra paminėtos žmogaus teisės ir žmogaus teisų pažeidimai susijęs su šias rytimi bus apimami e, Hartijos ir taip pat bus atsižvelgiama į šią situaciją pasirašant sutartį su trečiosiomis šalimis ar vystant um, naudesnį bendradarbiavimą. Komisija ir užsienio veiksmų tarnyba bei valstybės narės iki šiol neturėjo e, daug įtakos, kalbant apie kovą su prekyba žmonėmis ir kalbant apie išorės politiką. Na, nenorėčiau jūs, jūs versti nuobodžiauti pristatydama strategiją, kuri šiaip yra įdomus dokumentas. Tiesiog kviečiu jūs peržiūrėti tą strategiją ir norėčiau pasakyti, kad valstybės narės, pilietinė visuomenė visi turėtų būti įtraukti iš šių darbų įgyvendinimą. Dėkoju, pirmininkė, ačiū. Aš Manau, kad dabar būtų galima užduotus klausimus ir atsakyti. Ta padarys profesorius Kevin Bales. Aš pati turiu porą klausimų. Jie nėra labai susiję su studija. Jums, ponia Vasiliadu taip pat turėsiu klausimą. Jūs minėjote, kad Europos komisija yra susitelkusi prie aukų apsaugos. Ar jūs bandote susiekti su žmonėmis per internetą, tais, kurie dirba tomis vergiškomis sąlygomis? Ir kokią formą galime su žmonėmis bendrauti, kaip juos galime pasiekti? Ir aš supratau dar štai, kad jeigu jūs dirbate prie priekybo žmonėmis klausimų, Ar pastebėjote, kad yra tie patys keliai ginklų prekybai ir prekybai žmonėmis? Ar tie patys maršrutai, ar tie patys keliai, ar jie į abi pusės, ar į vieną pusę? Mes žinome, kad jeigu kokios nors prekės kaina didėja ar mažėja, tai paveikia e, visų kitų prekių kainą. Ar tas pasakytina ir apie prekybą žmonėmis? Ką konkrečiai tai paveikia? Kolega Kazak, mūsų vicepirmininkas, norėtų klausti, ar yra daugiau norinčių klausti. Prašom, kolega. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, noriu pasveikinti ponę Vasilijado ir pranešimo autorius. Diskutuojame įdomią temą. Mūsų pakomitėtis aktyviai dirba prie šių klausimų. E, visai neseniai buvome surengę seminarą dėl vergiškų darbo sąlygų prekybos žmonėmis. Labai trumpai. Ir norėčiau paminėti tik tai studiją, kur pirmiausia įvade yra paminėtas labai svarbus aspektas – Europos Sąjungoje prekyba žmonėmis turi žiūrėti kaip į vergovę ir būtina rasti metodų, kaip kovoti su tuo reiškiniu, kai žmonės paverčiami vergais. Strategija turėtų būti paremta ne tik kelių užkirtimų prekybai žmonėmis. Reikėtų, kad būtų numatytos priemonės ir kad ES apskritai pasirengtų priemonės, kurios padėtų užkirsti kelią vergyjai jos viduje. Bendro vergyjos paveikslo dalis yra prekyba žmonėmis, kaip jau sakiau. Dažnai tie, kurie to užsijima, gauna didžiulius pelnus ir milijonas vergų Europoje nukenčia e, nuo prekybos žmonėmis, ypač dažnai žmonės parduodami sekso vergyje. Bet iš tikrųjų, dabar tas to reiškinio mastai įsiplėtė, nes žmonės dažnai į vergyje patenka iš rytų Europos šalių. Į Europą bent jau. Na ir dar vienas dalykas, kurio norėjau paklausti. Dauguma tų vergų vadinamųjų nebūtinai yra vežiomi iš vietos į vietą, jie būna Europoje atvežti. Ar tai reiškia, kad žmonės patiria tradicinę vergovę? Ar tai yra naujas reiškinys? Dažnai tie vergai yra laikomi sėsliai gyvenančiais. Jeigu žmonės vežiomi šalies į šalį, tai kokios tai yra šalis? Ar yra ryšių jų su vietiniais žmonėmis? ar su mažumomis. Šis klausimas kyla ir dėl to, kad ypač rytų Europoje daugiausia žmonių, kurie nukenčia nuo vergyjos, nuo prekybos žmonėmis, dažniausiai būna iš tam tikrų mažumų grupių, dažniausiai Romai, nes jų situacija labai pažeidžiama. Ką galėtumėte apie tai pasakyti? Ačiū. Pirmininkė, ačiū kolegai Kazak. Ana Gomeš, prašau. Ana Gomeš, turiu e, pasakyti, kad nespėjau paskaityti abiejų tekstų ir turėjau labai daug ką nuveikti, negalėjau sudėtai susipažinti su studija. Tačiau išklausiau čia pateiktų nuomonių. Ir man nesvarbu su kuo kovoti. Aš be abejo žinau, kad kovoti reikia su visomis vergystės formomis. Tačiau dažnai tai yra siejama su prekyba žmonėmis. Aš noriu be abejo, kad būtų kovojama su prekyba žmonėmis. Tai ne, tie žmonės patenka įvairiausių vergyją, seksualinę ar, ar darbo ar panašiai. Žmonės turi sumokėti, kad pasiektų Europą. Nusikalstami tinklai gauna jų pinigus. Ir net jeigu e, ir būna bauti, pinigai iš jų paimami iš anksto, tie prekiautojai žmonėmis e, paima žmonių pinigus. Nežinau, kokia galėtų būti geriausia strategija. Be abejo, turime veikti aktyviau, kovodami su prekyba žmonėmis turėtume turėti pakankamai galingas priemonės, turime su jomis aktyviai naudotis. Manau, kad didžiausia problema yra ta, kad tomis turimomis priemonėmis pakankamai nesinaudojama, nepaisant to atlikto darbo. Ir čia tikrai noriu pasakyti, kad labai vertinu tai, ką atliko ponia Vasiliadų. Turiu dar vieną klausimą, kuris nebuvo paminėtas. Mes kalbame apie direktyvą, kurios tikslas yra kovoti su prekyba žmonėmis ES viduje. Bet žinome, kad prekyba žmonėmis vyksta ne tik ES viduje, juk dauguma žmonių įvežami ES iš kitur, iš ne iš ES valstybių. Arba, kaip buvo pasakyta, šios, šios problemos nutinka kitose pasaulio šalyse ir čia negalime likti abejingi. Jūsų generalinis direktoratas dirba su nacionalinėmis administracijos struktūromis ir jūs kuriate tą ryšių tinklą. Aš manau, kad mūsų komiteto rūpestis turėtų būti toks kaip įsitikinti, kad tai, kas e, nuveikiama mūsųse e, viduje, pasiektų e, kitas sritis. Mes tai tuos nuostatus galime įtraukti į prekybos politiką, į vystimosi politiką. Kaip tos įvairios politikos galėtų būti taikomos nuosekliai ir aiškiai, kad būtų bet, bet kuriuo atveju keliamas tikslas panaikinti bet kokias vergijos formas. Tad norėčiau paklausti ponios Vasiliadų. Ką e, ji mano, dar reikėtų nuveikti, kas dar nepadaryta, kaip mes galime padėti. Ar tie veiksmai koordinuojami? Ar koordinuojami tie veiksmai tarp prekybos direktorato pre, ir kitų direktoratų, vystymos direktorato. Reikėtų sukurti mechanizmą, kuris ES lygmenių telktų visus reikiamus išteklius ir kuris padėtų atrasti ryšį tarp paklausos, pasiūlos, aukų apsaugos tam, kad būtų galima geriau e, ir efektyviau dirbti šioje srityje. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Nematau, kad daugiau kolegų norėtų klausti. Tad norėčiau suteikti žodį jums abiems ekspertams pro, po 4-5 minutės atsakymų. Profesorius Balis, prašau. 4-5 minutės. Neblogai. Aštuonis klausimus turiu, bet tiek to, pabandysiu sutilpti. Pirmiausia, norėčiau padėkoti E, poniai Vasilijadu už labai išsamų ir kritišką pranešimą. Man labai patinka čia išdėstytos jūsų mintis. Aš manau, kad čia matome, jog viena iš priežasčių, kodėl mes e, teikiame šias rekomendacijas, yra tas, kad Europos Sąjunga sąjungai reikia paskirti kovos su prekybos žmonėmis koordinatorių, kad būtų galima bendratarpiauti su kitomis šalimis ir kovoti su šiuo reiškiniu. Aš pabandysiu atsakyti visus klausimus, padėsiu sakyti štai ką. Aš prisipažįstu esęs kaltas. Na taip, pranešime yra daug kalbama apie vidaus darbą, menkai paliečiama išorės dimencija. Taip yra padaryta sąmoningai. Pone Gomeš be abejo paminėjo teisingą požiūrį, kuris e, yra labai vertingas, išorinis aspektas turėtų būti integruotas ir vidinis ir, ir išorinis aspektas turėtų būti nekredėjami visur. Pradėti reikėtų, ko gero, nuo vidaus situacijos tvarkymo ir paskui plėsti, kad, kad bendradarbiavimas plėstų ir išorę aš turiu tam tikrą gavęs mandatą, nes viską galiu įgyveninti pagal jį. Tiesiog prisipažįstu, esas kaltas, laukiu nuobaudos už tai, sako kalbėtojas. Ir norėčiau pasakyti, kad aš mačiau štai ką, pritariu poniai Gomeš. Situaciją reikėtų vertinti holistiškai ir taip ir dirbti holistiškai. Kitas dalykas, kurį norėjau pasakyti, būtų toks - metodologija. 1,3 milijonai žmonių neva yra papuolę į vergystės tinklus įvairiose Europos šalyse. E, buvo pateikti duomenys, pasakyta, iš kur jie ir taip toliau ir panašiai. Tiesniai buvo atlikti tyrimai, kurie netrukus bus paskelbti. Buvo atliktos apklausos atsitiktinių būdų, rytų Europos šalyse daugiausia, taip informacija buvo daugiausia surinkta Junktinėje karalystėje, kur buvo pastebėta, kad e, ir čia netiek svarbu yra savoka, bet noriu pasakyti, kad tiems, kurie domės šio klausimu, buvo gauta įdomios informacijos. Mes atlikome atsiktinę apklausą žmonių. Ir čia pirmiausia pakalbėsiu apie rytų Europos šalis žmonių buvo klausima apie tai, ar, ar atsitiko tokių dalykų jūsų šeimoje, jūsų artimoje aplinkoje, ar nukentėjo kas nors nuo to, ar kažkas prarado darbą, ar mokėjo pinigus kam nors, kas juos nugabentų dirbti kitą šalį ir taip toliau. Ar jiems teko dirbti priverstinėmis sąlygomis, ar užsimti priverstinę prostituciją, ar buvo trūkdoma jiems išvykti, ar jie buvo veršimti statybose ar kitur norėjome surinkti informaciją ir statistiką, kad nevyriausybinės organizacijos žurnalistai, policija ar vyriausybės struktūros, gal medicinos personalas turėtų informaciją. Mes pamatėme, kiek dalykų iškilo į paviršių ir mes pirmą kartą gavome tokius skaičius, vertinimus. Kiekvienoje šalyje žmonių proporcija papuolusi į tą, į tą tinklą buvo E, gana nemenka. Tai iš tikrųjų buvo tikras proveržys. Nebuvo e, galima įvertinti visą pusę į tos vergystės reiškinių ir išreikšti visko skaičiais. Buvo pasirinkti statistikos ekstrapolacijos metodai ir jų būdu buvo galima tą tokį ekstrapoliavimo vertinimą atlikti. Ir tok, tokie skaičiavimai buvo atlikti pagal tam tikrus modelius, kas leido teikti. Ir vėlgi noriu pasakyti, ne, tai nėra tikslaus skaičiai, tai yra vertinimai tam tikri, kiek žmonių yra papuolę į vergyją. Mes įtraukėme 27 valstybės savo studiją. Kodėl tai yra labai taip svarbu? Kodėl aš čia kalbu apie tai? Ogi būtent todėl, kad kriminologinėje statistikoje svarbiausias klausimas yra susijęs su tais vadinamaisiais juodaisiais skaičiais. Koks yra skirtumas tarp nusikaltimų skaičiaus, tikro nusikaltimų skaičiaus ir tų nusikaltimų, kurių nesužino oficialios struktūros, nevyriausybinės organizacijos, policija, ligonės ir taip toliau. Na, Iš tikrųjų, dažnai galima paaiškinti, iš kur tie juodi skaičiai atsiranda. Ne kiekviena žmogžudystė policija yra žinoma. E, policija daugiau žino apie tai, bet jeigu, pavyzdžiui, iš jūsų pavogė dviratį, jūs nebūtinai apie tai policijai pranešit. Tačiau kalbant apie šiuos nusikaltimus, kuriuos mes aptarėme, įvertinimus atlikti yra labai sunku, nes neaišku, kiek aukų yra nežinomos policijos struktūroms. Jos čia, čia visai ne tas pats, kas vagystė, apiplėšimas ar, ar nužudimas ir tiesiog sunku yra suskaičiuoti tas aukas. Pirmą kartą buvo pabandyta tokius skaičiavimus atlikti ir atsitiko taip, kad mes turėjome pasitelkti tuos ekstrapoliavimo metodus. Tiek būtų dabar. Dėkoju. Ačiū, mes neturime daug laiko, kad galėtume atsakyti visus iškeltus klausimus. Ir aš turiu pasakyti, kad mes tikrai galvosime, kaip prisidėti prie šios diskusijos ir ateityje. Šios, šio tyrimo pavadinimas yra labai svarbus ir pagrindinį dėmesį tyrimas skyrė išorės politikai. Pone Vasilijado, Jūs sakėte, kad turite vykti į kitą sustikimą. Norėčiau paprašyti jūsų kalbėti trumpai, bet galiu jūs patikinti, kad šį klausimą mes trauksime į savo pakomitečio darbo tvarkę, nes tai yra labai rimtas žmogaus teisų pažeidimas - vergovė. Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę pasisakyti. Norėčiau atsakyti į keletą jūsų iškeltų klausimų. E, šis dokumentas, ar jame, kalbė, jame būtų kalbama apie vidaus ar išorės aspektus, nėra taip svarbu. Mes kalbame apie terminų pakeitimą e, termino į vergovę. Galime pradėti svarstyti sutarties 83 straipsnį. Terminologija turėtų būti aiškiau naudojama e, šiame dokumente. Iš tiesų, jeigu terminologija nebus patikslinta, e, tai gali sukelti tam tikrų grėsmingų pasiekmių. Valstybės narės ES yra nusprendusi dėl priekybo žmonėmis termino Ir žinoma, daug ką turime padaryti, bet teisės aktai, mūsų politika yra gerai pagrista, gerai priimama ir dabar mes turime gyventi tai, kas jau yra patvirtinta. Aš norėčiau padėkoti parlamentui už tai, kad prisidėjo prie šių teisės aktų rengimo. Dėl um, aukų verbavimo internetu jūs palėtėte labai uh, svarbų aspektą, ties kurio Europos komisija šiuo metu ir dirba. Uh, spalio 18 dieną mes paskelbsime dokumentą apie internetą kaip galimybę ir grėsmę ir jo sąs, sąsajas su priekyba žmonėmis. Mes matome, kad aukos dažnai yra verbuojamos internete tiek ES, tiek ir už ES ribų. Dėl priežasčių. Deja, nusikalteliai neturi gyvenimo aprašymo. Jie neužsima vien priekyba žmonėmis ar priekyba narkotikais. Ta veikla yra dažnai susijusi, jie užsima ir kitomis organizuoto nusikalstamumo formomis. ES yra maždaug 3000 organizuoto nusikalstamo nusikalstamumo grupuočių ir jos užsima tokią veiklą. Ir aš kalbu ne tik apie priekybą žmonėmis šiuo atveju ir pritariu gerbiamam parlamentarui, kuris apie tai kalbėjo. Dėl duomenų rinkimo Reikia pasitikslinti, ar statistika 1,3 milijonai, ar tai yra tik tai spėjami skaičiai ir koks yra skirtumas tarp TDO apskaičiavimų ir tyrimę naudojimų skaičių. Dėl seksualinio išnaudojimo dar kartą pakartosiu, tol kol tai bus išgirsta, šis klausimas liks ES darbo tvarkė, tol kol mes turėsime padėti nukentėjusiems pabėgti iš tokių tinklų ir nepakliūti juos. Dėl išorės ir vidaus matmens klausimų, dėkuoju ponė Gomeš už klausimo pateikimą. Taip, mes turime tarp tarnybinę grupę, 16 skirtingų tarnybų atstovų dirba šioje grupėje, taip pat ir vystimosi generalinio direktorato atstovai. Visi mes dirbame kartu su Europos išorės veiksmų tarnyba ir bandome koordinuoti šią veiklą susitikdami reguliariai Europos komisija yra finansavimusi ne vieną projektą, mes peržiūrėjome visus vykdytus projektus, mes peržiūrime, kaip tokia politika yra įgyveninta ir mes tą darome taip, kaip jūs ir siūlote. Tiek vidaus, tiek išorės aspektus analizuojame ir siekiame suplanuoti nuoseklesnius veiksmus ateityje. Jūsų parama siekiant didesnios darnos ir sklandumo yra labai laukiama. Aš e, dirbu vidaus reikalų generalinėme direktorate ir esu ištikima ir lojali šiam, šiai tarnybai, tačiau mes esame pasirengę bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, trečiosiomis šalimis ir kitomis organizacijomis, bet aš dirbu vidaus reikalų generalinėme direktorate, tačiau savo darbe bendradarbiauju ir su kitomis tarnybomis, ir prisidėjau prie išorės į ateitį orientuoto dokumento rengimo. Tai yra labai svarbus dokumentas. Jūsų pakomitetis turėtų jį taip pat išsameu panagrinėti. Aš noriu tik priminti, kad mums reikia dėmesį skirti apibrieštims. Labai daug ES skyrė laiko rengiant teisės priemonę ir mes neturėtume dabar nubraukti padarytos pažangos. Pirmininkė dėkoju visiems trims. Noriu su jumis atsisveikinti, nes turime pereiti prie kito darbo atvarkės klausimo. Kolegos, mes jau vėluojame ir paklausiau technikų, ar mūsų įranga veikia, nes esame pasiruošę diskusijoms su žmogaus teisų aktyvistais um, Turkijoje bei ES delegacija Ankara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 but yeah, I look at okay. you. Is it? If you speak actually tomorrow's meeting starts okay. at 9 o'clock. So, um, so, you know, I perhaps start by introducing the topic. Aš gal tada pristatysiu šį klausimą. Mes esame numatę pasikeisti nuomonėmis. Na dabar bent jau matome vaizdą. Taigi vyksta žmogaus teisų pakomitečio posėdis, jį yra susirinkę parlamentarai, jų padėjėjai. Mes norime reaguoti į tuos protestus. Gezi parke e, Turkijoje policija panaudojo neproporcingą jėgą ir dėl to kilo labai daug problemų. Problemos neišspręstos kol kas ir šį rytą sužinojome, kad mirė dar vienas žmogus nuo patirtų sužalojimų. Jis buvo sužalotas protestų Stambule metu žmogaus teisų pakomitečio nuomonę būtų labai naudinga išklausyti nevyriausybinio organizacijų atstovų nuomonės, tų organizacijų, kurios stebi įvykius Turkijoje ir tų įvykių pasiekmes. Aš pati kaip parlamentarė lankiausi Stambule ir Ankaroje birželio 16-18 dienomis ir Vokietijos ambasados dėka galėjau susitikti su Turkijos Teisininkų asociacijos sąjungos pirmininku. Jis dėja negali dalyvauti šiame posėdėje, jis lankosi užsienyje, tačiau jis stebi visus tuos atvejus bylas, kai demonstrantai E, bandė apginti kitus protestuotojus ir buvo patraukti atsakomybėn. Taigi e, pas, mes taip pat susieksime su daktaru Selčiuk Atalai, e, medikų asociacijos generaliniu sekretoriumi. Ir mes girdėjome, kad medikams nebuvo leista padėti sužeistiesiems, jiems taip pat, jie taip pat buvo bauginami, kad nevykdytų savo tiesioginių pareigų. Atrodo, kad technika dabar jau veikia. Taigi norėčiau Jūs pasveikinti. Daktaras Fecioglių, Teisininkų asociacijos e, sąjungos pirmininkas negali pas mus dalyvauti, bet ponas Angras Selioglių, kuris atstovauja Žmogaus teisų fondo Turkijoje asociacija, gali į mus kreiptis. Ir gal pradėsime nuo daktaro Selčiuk Atalai, mediko asociacijos generalinis sekretorius. Pateikite mums, prašau, naujausios informacijos. Paprašyčiau, kad kalbėtumėte penkias minutės. Hello. Ona gerekiyor mu Serdar? Yok gerek yok. Ona gerek yok. Şuradan kapalı. Şu an konuşabilirim. Evet. During Gezi resistance in uh, 41 cities, over 8,000 people got injured. Six people lost their lives. 64 people got gravely injured. 64 žmonės buvo rimtai sužeisti, 103 asmenys nukentėjo nuo išpolių.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 kalba, kaip suprantu, nėra galimybės atlikti vertimo į kitas kalbas, tad e, tęsime darbą angliškai. Turiu Jums vieną klausimą. Kaip suprantu, Turkijos parlamentas parengė įstatymą, pagal e, kurį jeigu gydytojai be įgaliojimo teikia E, medicinė pagalba, tai e, laikoma nusikaltimu ir galima įkalinimo bausmė iki trijų mėnesių, taip pat numatyta e, bauda iki. penkių milijonų dolerių. Matau, kad yra Europos Sąjungos delegacijos uh,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 So thank you. So we also, through our other contacts, we follow what the colleagues in the Turkish parliament will do. Now we... Ačiū per kolegą, stebėsime, e, ką darys e, kolegos Turkijos parlamente. Toliau e, žodis pono Vyla Sigaujuglu. Jis yra Turkijos advokato asociacijų sąjungos pirmininkas.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 lots of protesters were arrested by these anti-terror courts and anti-terror uh, prosecutors. That's the brief of the situation. Thank you. Thank you very much. And now I ask... Labai ačiū Jums. Dabar vėl norėčiau paprašyti Jūsų išjungti savo mikrofoną, suteiksiu žodį uh, kitiem kolegoms, pareiškimams padaryti, klausimams užduoti ir pabaigoje galbūt galėsite trumpai atsakyti. Ponas Gautas, ponas Lachtrid, Amstraf ir pane Boskurt. Richardai, pirmiausia, prašom. Pirmiausia, ačiū pirmininkė už tai, kad surengėte šios klausimus. Tai esu sakęs anksčiau, bet ne šiame komitete. Norėčiau prisijungti prie to, ką jūs sakėte kaip mūsų pirmininkė, kai lankėtės e, Turkijoje ir um, kalbėjote ten mūsų vartu. Norėčiau prie jūsų prisijungti šiandien ir e, pareikšti užuojautą dėl to, kad žuvo dar penki žmonės. Uh, Norėčiau pasveikinti, padėkoti gydytojams, kovotojams už žmonių teisės, kurie atstovauja žmonėms, nes jų indėlis yra nepaprastai didelis, labai sunkiam aplinkybėm. Mes žinome, kad konfliktų metu e, žmonių, žmogaus teisų e, gynėjams kyla didžiausia rizika netekti gyvybės ir kalbant apie Turkiją, džiugu, kad Europos Sąjungos delegacija Ankara taip pat dalyvauja. Jūsų darbas labai e, svarbus. Esate ten, kad stebėtumėt, kaip užtikrinamos žmogaus teisės, kaip e, e, apsaugomi kovotojai už žmogaus teisės. Sveikiname jūsų darbą. Žinau, kad kolegos norės užduoti klausimų, todėl savo klausimus uh, formuluosiu trumpai. Pirmiausia, uh, žmogaus teisų fondui. Ir pakomitečio uh, delegacija buvo sutikusi su jumis. Ir Europos parlamentas ragino užtikrinti atskaitomumą policijos e, pareigūnų, saugumo pareigūnų, e, tų, e, kas priėmė sprendimą panaudoti perteklinę jėgą prieš protestuotojus. Galbūt galėtumėt mums papasakoti, ar vykdomi tyrimai, galbūt buvo suimti atsakingi asmenys, ar tikėtina, kad tai atsitiks. Kitas dalykas - gydytojai Na, e, žinoma, jūs nebūtinai esate visų įvykių liudytojai, jūs matėte sužalojimus, sužalotus asmenis, tačiau kaip medikai jūs galite įvertinti, ar sužalojimo pobūdis uh, atitinka tuos teiginius, kad buvo saugumo paėgų panaudota perteklinė jėga ir tikiuosi, kad galėsite tai e, pakomentuoti atsakydami mano klausimą trečią. Klausimas jums abiems. Turkijos vyriausybės pozicija yra tokia. Vyriausybė teigia, kad yra daugumos išrinkta vyriausybė, neveikia autoritariškai. Tačiau e, kaip žmogaus teisų pakomitės mes turime užduoti objektyvius klausimus ir e, jūs padarėte pareiškimą dėl to, kad vyriausybė yra autoritariška. Tai įdomu būtų sužinoti, kaip jūs uh, atsakysite į tai, kad jie teigia, kad yra daugumos e, vyriausybė, o protestuotojai yra e, mažuma, e, kuri nepritarė jų demokratiniam požiūriui. Ir galiausiai klausimas žmogaus teisų fondui. Kadangi apie protestus neberašoma antraštėse, tai galima E, galvoti, kad ginčiai ir protestai pas, pasibaigė. Mes žinome, kad žemutiniai teismai priemė sprendimus palankius protestuotojams dalyvavusiems e, Gezi. Štai galbūt galėtume pasakyti, kokia padėtis e, dabar yra, ar viskas pasibaigė, ar ne, mes žinome, kad ne, bet jūs turėsite galimybę apie tai pasakyti per mus visai Europai. Ir manau, kad tai svarbu yra šiandien uh, E, išgirsti ir komitetas, šis komitetas gali užtikrinti, kad e, jūsų liudimai būtų išgirsti. Toliau ponas Leitfridas iš e, socialistų frakcijos, iš Austrijos, kaip suprantu, kolegos Ankaroje matomus visus. Jeigu jūs žvelgtumėt į, į kamerą, ponas Leitfridai, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pabandysiu žvelgti į kamerą. Dėkoju už jūsų įvadinės pasvas. Norėčiau pasakyti štai ką. Turkijoje vykstantis incidentai. Ir nežinau tų skaičių, kuriuos čia išgirdau. Iš tikrųjų, tai, kas vyksta Turkijoje, yra skandalinga ir nepriimtina. Mūsų nuomonė yra štai kokia. Ir čia galiu kalbėti visos socialistų frakcijos vardu. Mes manome, kad e, Turkijos saugumo pajėgos naudoja neproporcingą jėgą ir tai mums yra nepriimtina. Mes manome, kad e, Turkija ir jos vyriausybė reaguoja nedemokratiškai ir smerktinai Tiesiog norėčiau jums tai pasakyti, kad žinotumėt, kad mes esam jūsų pusėje vykstančiam konfliktui. Iš tikrųjų, įdomu yra tai, kad Turkijoje žmonės pakilo į kovą už tai, ką mes vadiname europinėmis vertybėmis - už demokratiją, už laisvę ir galimybę patiems spręsti savo likimą. Tai yra iš tikrųjų didžiulė pažanga. Turiu vieną klausimą ir norėčiau šiek tiek jį paaiškinti. Vyksta diskusijos čia Europos parlamente dėl to, kaip reaguoti į šią situaciją. Mes priėmėme rezoliuciją ir pono Erdovano reakcija buvo tokia. Jis maždaug leido pasakyti, kad jūs Europos parlamentas neturite teisės, ką nors mums sakyti ar mokyti parlamentą. E, Visą tai rodo, pasak kolegų, kad ponas Erdoganas elgėsi taip, lyg visiškai nebenorėtų atvesti savo šalies į Europos Sąjungą. Nes šiaip valstybės vadovai visi pripažįsta, kad Europos parlamentas yra demokratinė institucija ir įsiklausoma į tai, ką Europos parlamentas sako. Diskusija yra tokia štai, štai kokia Nes kai kurie kolegos sako, turėtume nustoti, ko gero, nutraukti dėrybą su Turkija. Dėl stojimo jos Europos Sąjungo. Kiti sako, kad dabar kaip tik yra pats geriausias momentas dėrėti su Turkijos vyriausybė ir pamėginti pagerinti situaciją, atliekant tą dėrybų darbą. Mano klausimas būtų toks, kaip turėtų elgtis Europos Sąjunga, kas galėtų jums padėti, kas galėtų sustiprinti jūsų pozicijas ir kas galėtų susilpninti tas nedemokratinės vyriausybės, kuri dabar yra Turkijoje pozicijas. Ką, ką galėtumėte atsakyti? Dėkoju. Pirminkė, ačiū ponui Laichtrid. Aleksandr Graf Lamsdorm yra liberalų frakcijos narys Europos parlamente, jis yra vokietis. Prašom žodis jums. Dėkoju, panė pirmininkė. Ačiū abiems už jūsų pasisakymus. Jie tikrai įdomus ir sukrečiantis. Norėčiau pratesti tai, ką minėjo kolega Leifrid. Kaip dirbti su ta Turkijos dabartinė vyriausybė ir kaip dirbti su visa Turkija. Čia susidurėme su problema. Jūs sakėte, kad žmonės pakilo prieš autoritarinę vyriausybę, bet ta vyriausybė buvo demokratiškai išrinkta tik elgėsi autoritariškai. Štai, prieš 15 metų, prieš 20 ar 30 metų Turkijoje buvo skundžiamasi dėl autoritarizmo, kur demonstravo tuometinė vyriausybė, jį persekiojo politinės partijas. Tai buvo iš tikrųjų autoritetinė valdžia ir dabar matome, kad tas autoritarizmas grįžta. Mano klausimas jums būtų toks, ar jūs manote, kad tie protestai žmonių kančios, nes yra sužeistų, yra žuvusių demonstracijose, ar gali visą tai padėti pakeisti politinį kontekstą Turkijoje? Sakoma, kad mažumas reikia gerbti. Bet išrinkimas į valdžią tai dar nereiškia, kad tampi šalies visapusių šeimininku ar net savininku. Šalies privatizuoti neturi teisės tapęs jos vadovu. Jūs taip pat kalbėjote apie gydytojus, kalbėjote apie kitas liberales profesijas, profesijas kurios kenčia, buvo areštuotų advokatų. Ar galėtumėte pasakyti, ar ką nors apie tai, kiek buvo advokatų, regis 15, kurie gynė demonstrantus ir dėl to patys nukentėjo? Ar galėtumėt patvirtinti? Ar girdėjote apie tos atvejus, kurios, apie kuriuos kalbėjo Turkijos žiniasklaida, kad architektų kabinetas nukentėjo dėl to, e, nes buvo laimėjęs konkursą miesto tvarkymo samam projektui ir vyriausybė atėmė tą projektą iš to kabineto. Tai štai. Tokie būtų mano du klausimai ir ačiū už jūsų nuveiktą darbą. Thank you. And now we hear from Madame Botskurt. Dėkoju, ponia Botskurt nori klausti. Ji yra iš Olandijos, atsivauja socialdemokratų frakciją Europos parlamente. Ponia Botskurt, dėkoju, ponia pirmininkė. Ačiū Jums uh, už pasisakymus. Turiu kitokio pabučio klausimą. Mes matėme praėjusios savaitės demonstracijas. Matėme, kad situacija iš tikrųjų tapo labai audringa. Protestai didžiuliai. Tai kelia susirūpinimą. Mes iš demonstrantų ir, ir apskritai girdėjome, kad trūksta pasitikėjimo. Jo nebėra tokios visuomenėje. Bijomasi, kad bus neapsaugotos mažumų teisės. Žmonės bijo, kad praras galimybę gyventi taip, kaip jie nori. Mano klausimas būtų labiau nukreiptas į ateitį. Iš to, ką mes pamatėme, ryškėja, kad ta pusiausvyrė yra labai jautri. Visko gali nutikti. Šią savaitę skaitėme spaudoje, kad ir toliau žmonės areštuojami, kad griebiamasi protesto prieš demonstrantus, prieš gezi platformos dalyvius. Kokia kryptim viskas krypsta ir ką jūsų nuomonė reikėtų nuveikti, kad būtų galima atkurti pasitikėjimą, kad apginti pagrindinės laisvės būtų galima geriau. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Nes Mes turime dirbti kartu su Turkija, tad ką reikėtų nuveikti Turkijoje ir ką mes galime padaryti, kad prisidėtume prie šių teigiamų procesų. Dėkoju. Thank you, and now we hear from Ana Gomes. Dėkoju, dabar išklausysime Anos Gomes, socialdemokratų frakcijos atstovės iš Portugalijos. Prašau, Ana, kalbėk trumpai. Taip, aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už tai, kad turėjome galimybę Jūsų šiandien išklausyti. Norėčiau pantrinti tam, ką sakė kolegos. Kaip jūs matote ateitį? Aš pati lankiausi Turkijoje, Stambule, turėjau galimybę susitikti su protestų Gezi parke iniciatoriais. Ir aš turiu pasakyti, kad mes turime išreikšti savo susirūpinimą, tačiau turime pasakyti ir kitą svarbų dalyką, teigiamą dalyką. Žmonės e, Turkijoje nusprendė išeiti į gatves ir išreikšti savo nuomonę ir rizikuoti vardan žmogaus teisų, žodžio laisvės, e, teisės į susirinkimus. Taip pat iškėlė klausimus dėl vietos valdžios institucijos veiksmų. Ir visą tai nuvilnijo per visą šalį. Kai lankiausi Turkijoje, žmonės pademonstravo galimybę pasinaudoti progą surenkti protestus naktį buvo rengiami susibūrimai parke, mieste ir buvo aptarinėjami svarbiausi klausimai, kaip organizuoti protestus ir kaip paraginti tokį sveiką piliečių judėjimą, kad jis nebūtų užgneuštas valdžios. Ir buvo galvojama, kaip padaryti, kad toks judėjimas atneštų teigiamų rezultatų. Taigi iš tos pusės mes galime pažiūrėti į tuos protestus, iš teigiamos pusės. Ir mes turėtume pabrėžti, kad tai rodo Turkijos visuomenės didžiulį gyvybingumą. Ir aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, kur reikėtų uh, ko reikėtų siekti ateityje. Reikėtų reikalauti sulaikytojų paleidimo, reikėtų reikalauti atskaitomybės aukščiausių lygių, ne tik žemesnių lygių. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju Anai. Yra dar du kolegos, norintis pasisakyti. Tikiuosi, kad jūs dar galite mūsų išklausyti ir vėliau galėsite atsakyti į užduotus klausimus bei sureaguoti į pasisakymus. Dabar ponė Veržija iš Prancūzijos, iš kairiųjų e, frakcijos parlamente. Jūs pirmiausia kalbėsite prancūziškai, jeigu suprantu teisingai. Ar kalbėsite angliškai, būtų dar geriau. Aš norėčiau kalbėti prancūzų kalbą, man taip yra paprasčiau. Norėjau sureaguoti labai trumpai į vieną kitą aspektą. Nesu iš tų žmonių, kurie dabar tik atrado e, Turkijos režimo pono Ertogano autoritarinius polinkius. Pirmininkė. Jeigu kam nors reikia e, vertimo, užsidėkite ausinės, jūs e, gausite vertimą į anglų kalbą. Galite gauti vertimą į anglų kalbą. Do you, do you understand me? It's okay? They cannot speak, you just speak, because they have to switch off their microphones. <laughs> In the translation, it's okay? Okay. <laughs> Donc je continue. Taigi toliau tiesiu prancūziškai, sako ponė Veržė. Taigi nesu iš tų žmonių, kurie tik dabar atrado mm, Erdogano režimo autoritarinius polinkius, kai taksimo aikštėje prasidėjo protestai. Aš galiu pritarti tam, ką sakė kolegė Ana Gomeš. Su taksim aikštė lyginant yra skirtumas tas, kad mobilizacija žymiai didesnė. Dabar matėme, kad labiau žmonės pakyla į kovą su režimu ir AKP e, sulaukia mažiau paramos. Tad neturiu jokių iliuzijų dėl to, kad Turkijos režimas taiga pasikeis, kad pradės elgtis kitaip. Aš pati Turkijoje gavau ošarinių dujų, kai buvo vaikoma taiki demonstracija nors nu, demonstracija nebuvo, neturiu nieko bendro savo mastai su taksima aikštės procesais, tad suprantu, kokias priemonės dabar matyt taiko valdžia. Turiu tris klausimus, labai konkrečius. Jūs mums kalbėjote apie nepilnamečius, kurie įkalinti. Turkijoje tai nenauja. Tiesiog norėjau paklausti, ar tų protestų proga nepilnamečiai pateko į kalėjimą, kiek, jeigu taip, ar turite supratimą kokį nors apie skaičius su tuo susijusius nes Turkijų kalėjime sėdi ir jaunesnė negu 15 metų paaugliai, ir kurie yra traktuojami taip, kaip būtų, lyg būtų suaugę. Kai dėl gydytojų, norėjau paklausti, kokiu represijų gali tikėtis gydytojai, be to, ką jūs mums jau minėjote, ar pradedami kažkokie persekiojimai prieš juos nukreipti man atrodo, negirdėjau komentaro apie tai, ar jaučiama kokia nors baimė dėl to. Na ir galiausiai, kaip manote, ES ir ypač ES parlamentas galėtų jums padėti? Padėti, kad represijos pasibaigtų. Tiesiog, kaip mes galėtume būti jums naudingi, kad tie, kas nukentėjo nuo represijų, galėtų atgauti laisvę ir kad neatsitiktų taip, kad e, tie žmonės tiesiog pamiršti jų problemas, niekas neakreips dėmesio. Have... Ačiū poniai Veržė. Dabar ponas Kasak iš liberalų frakcijos, iš Bulgarijos. Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju ir mūsų svečiams Turkijoje. Dėkoju už pristatytus skaičius pasistengsiu kalbėti trumpai. Man teko dalyvauti susitikime su dviem, dviem Turkijos parlamento atstovais, vieno iš ATP, kito iš CHP. AKP atstovas pareiškė, kad iki šiol jūs baltieji turkai valėte šalį, dabar atėjo mūsų laikas. Taigi matome, kokia konfrontacija yra susiklošusi Turkijos šiuolaikinėje visuomenėje. E, kaip jūs manote, kaip būtų galima išspręsti šią konfrontacijos problemą artimiausių metų, ypač turint omenyje naujos konstitucijos patvirtinimą parlamente? Kaip Jūs manote, ar galima rasti kompromisą tarp šių dviejų visuomenės sluoksnių? Kaip Jūs galvojate, ar įmanomas taikus kurdų problemos sprendimas tokiomis sąlygomis? Turkijos vidaus reikalų ministras pasakė, kad taikaus kurdų klausimo sprendimo antras etapas negali būti tęsiamas, nes nėra patenkinamos numatytos sąlygos. Kaip Jūs manote, visa ta įtampa, visi tie protestai, kokią įtaką tai padarys kurdų problemos sprendimui? Dėkuoju, ponai Kasak. Norėčiau Jums Ankaroje pasakyti, kad Laiko turime labai mažai, jau 15 minučių ilgiau svarstome šį klausimą, tačiau norėtume išklausyti jūsų abiejų atsakymų. Norėčiau, kad atsakytumėte į konkrečius jums užduotus klausimus, taip pat, kad pakomentuotumėte, kokie galėtų būti tolesni žingsniai ir kokias rekomendacijas galėtumėte pateikti parlamentui. Daktarė Atalai, gal jūs pirmas galėtumėte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 atstovaujamoms organizacijoms. Linkiu Jums tęsti darbą, taip pat dėkoju ES delegacijai už šio pasikeitimo nuomonėmis suorganizavimą. Jūs išklausėte įvairių parlamentarų nuomonių ir tai rodo, kad mes stebime įvykius Turkijoje ir jie bus svarstomi įvairiuose parlamento komitetuose. Ačiū Jums dar kartą. Oh, Uh, next... O dabar periname prie kito darbo atvarkės klausimo. Labai vėluojame pagal darbo atvarkę, bet ne visuomet gali tiksliai suplanuoti, kaip plėtosis diskusijos. Daug kolegų norėjo sudalyvauti diskusijoje Turkijos klausimu. Taigi, kaip įprasta, mes turime galimybę uh, sužinoti naujausias žinias apie skirtingas šalis iš Europos išorės veiksmų tarnybos. Išplėstinio biuro posėdėje mes nusprendėme, kad būtų pravartu išgirsti informacijos apie padėtį Bisau Gvinėjoje ir Gvinėjoje Konakryje. Taigi pas mus atvyko ponas Roberto Renci. E, sveiki atvykę iš EIVT atsakingas už visą Gvinėją. Gal galėtumėte mums pateikti informacijos apie esamą padėtį, žmogus teisų padėtį šioje šalyje. Ačiū. Thank you very much, my deputy. Ačiū. Mano skyriaus vadovo padėjėja, pavaduotojas pristatys bendrą padėtį, o aš pristatysiu situaciją susijusią su žmogaus teisėmis. Taip, prašom. Ačiū pirmininkė, ačiū Roberto. Aš suprantu, kad laiko turime labai mažai, taigi aš kalbėsiu labai trumpai, e, tiksliai, atsakydamas į klausimus, kaip sakė ponas Rencija, jis vėliau dar e, aptars papildomus klausimus, taip pat kalbės apie mūsų vykdomas operacijas žmogaus teisų srityje visau Gvinėjoje. E, pone pirmininkė, svarbu prisiminti tai, kad žmogaus teisų padėtis šioje šalyje buvo visuomet nelengva, tačiau ji dar pablogėjo po perversmo šalyje 2012 metais. Tai įvyko balandžio 12 dieną, o be to buvo bandyta e, spalio 21 dieną surenkti dar vieną perversmą. Po visų šių įvykių situacija tapo nedemokratiška, Politinė prasme taip pat buvo rimtai pažeistos žmogaus teisės ir vyriausiai įgaliotinė komisijos vicepirmininkė Catherine Ashton nekarta yra pasmerkusi tokią padėtį. Ji pasmerkė perversmą iš karto po jo įvykdymo. Ji taip pat pasmerkė ir žmogaus teisų pažeidimo atvejus. Be to buvo įvestos ribojančios priemonės asmenims, kurie siekia stabilumo, saugumo ir žmogaus teisų apsaugos visau Gvinėjoje. Europos vadovų taryba prieėmė savo išvadas ir iš viso mes dabar kalbame apie 21 asmenį, kuriems yra taikomos ribotos priemonės. Mes taip pat taikome saugumo tarybos rezoliucijos 1248 nuostatas. Jūs turbūt geriau žinote nei aš, kad ir Europos parlamentas labai griežtai pasmerkė perversmą šalyje, tai yra labai svarbu, bet to Europos Sąjunga išplėtė 96 straipsnio priemonių taikymą pagal kotonų susitarimą ilgesniam laikui. Mes mūsų nuomonė ir toliau pažeidžiamos žmogaus teisės, todėl teisės viršenybės principų kyla didelė grėsmė, todėl 96 straipsnio procedūrų taikymas buvo išplėstas. Prieš perdodamas žodį ponui Rensi, dėl papildomos informacijos turiu pasakyti, kad politinė padėtis šalyje kelia didžiulį nerimą. Kaip žinia, ES delegacija Bisau Gvinėjoje tiesiogiai ir aktyviai dalyvavo siekiant apsaugoti asmenis, kuriems buvo kilusi grėsmė. Mes esame labai sunerime dėl organizuoto nusikalstamumo ir narkotikų išplitimo situacijoje. Padėtis dar suprastėjo po perversmo. Taigi iš esmės padėtis yra neraminanti. Kita vertus mes matome keletą viltingų ženklų. Visų pirma, susitarimas dėl galimų parlamento rinkimų surengimo iki šių metų pabaigos. Kitas teigiamas ženklas yra buvusio admirolo Bavantuto sulaikimas. Atrodo, kad tai šiek tiek nuramino bendrą padėtį. Mes taip pat labai džiaugiamės Junktinių tautų specialiausios atstovo Ramos Horta veiksmais, kuris nemažai prisidėjo prie padėties gerinimo. Taigi apibendrinant, reikia pasakyti, kad yra viltį teikiančių ženklų, tačiau situacija yra sudėtinga ir dar esama rizikos, kad situacija šalyje pablogės, gali pablogėti bet kuriuo metu, todėl mes turime labai atidžiai stebėti padėti šalyje iki artėjančių rinkimų šalyje. O dabar suteiksiu žodį, e, perduosiu žodį savo kolegai. Thank you very much. Very brief. Ačiū. Labai trumpai norėčiau tarti poro žodžių apie tai, ką Europos Sąjunga daro tam, kad padėtų spręsti sudėtingą žmogaus teisų situaciją šalyje. Pirmiausia, kaip jūs žinote, turime E, žmogaus teisų strategija patvirtinta įvairių ES institucijų ir pagrindiniai strategijos prioritetai yra stebėsena, parama ir pagalba e, grįžtant prie demokratijos, žmogaus teisų padėties gerinimas, informacijos laisvė, galimybė e, užtikrinti teisę kreiptis į teismą, kova su nebaudžiamumu, vaikų, moterų teisės. Uh, Tai rimta problema Gvinėjai Bisau. Ir prieš perversmą tai buvo ir žinoma padėtis po to dar pablogėjo delegacija. koordinuoja ES veiksmus su kitais e, donorais ir pereinamai valdžiai daromas sprendimas siekiant užtikrinti uh, kad e, smurtas ir kiti žmogaus teisų e, pažeidimai e, būtų išvengti ir, kaip buvo sakyta, situacija pagerėjo. Per pastarąsias savaitės, bent jau kiek žinome, nebuvo rimtų žmogaus teisų pažeidimų. Uh, Kaip buvo sakyta, tai jog ten yra generalinio sekretoriaus specialusis atstovas, tai palankus e, dalykas, jis e, valdžiai pareiškė, jog jis e, nesuabejos imtis veiksmų tam, kad būtų sukurtas specialus tribunolas, skirtas gynėjai visą, jeigu būtų tokių rimtų pažeidimų, kaip, pavyzdžiui, praeitą spalį. ES labai aktyviai dirbo su pilietinė visuomenė tam, kad vyktų nuolatinis dialogas apie žmogaus teisės, yra e, specialių projektų tam skirtų, kurie jau vyksta arba e, baigiamas kaip tik tai jų rinkimas tam, kad būtų uh, E, sukurta žmogaus teisų observatorija su pilietinė visuomenė, buvo surinkti reng, reng, keli renginiai, prieš porą savaičių taip pat ir Bruselėje, dalyvavo daugiau negu 20 atstovų iš nevyriausybinių organizacijų, e, kitų pilietinės visuomenės atstovų, atlikta konflikto analizė, tai žinoma buvo naudinga tam, kad e, būtų galima tai ap, aptarti, kad visos šalis geriau suprastų, kokios problemos susijusios su žmogaus teisėm, kad būtų kuriami ryšiai ir kad e, būtų galima netiesiogiai suteikti tam tikrą apsaugą tam tikriems e, pilietinės visuomenės elementams. Tikiama pagalba kaliniams, sąlygos kalėjimuose Gvinėje visau yra labai prastos ir e, ne viena programa skirta vaikų ir moterų teisėms. Koncentruojamas į kai kuriuos klausimus, į moterų lytės organų e, luošinimą, į privesnės santokas, siekiama kurti ir užtikrinti saugius būstus smurto aukoms. Be konkrečių žmogaus teisų pažeidimų susijusių su specifiniu politiniu etapu yra ir įvairių veiksmų skirtų spręsti bendrasias problemas, su kuriam susidaroma kol kas e, tiek. E, nežinau, kad e, neturime daug laiko. Ačiū Jums abiems už labai tikslius išsamius pareiškimus. Ar nariai turėtų klausimų pastabų? Ne. Tad dar kartą Jums ačiū. Tai buvo labai naudinga išgirsti naujausią informaciją ir, kaip sakėte, galbūt dar iki metų pabaigos įvyks rinkimai, tačiau, kaip aš supratau, tai dar nėra aišku. Ką Jūs prognozuojate? Taip, e, buvo pareiškimas e, perinamo laikino prezidento, kad e, lapkričio 24-ąją vyks rinkimai, tačiau nėra jokio rinkimų veiklos plano. Toks planas nebuvo pristatytas ir dar neaišku, kaip bus rengiami rinkimai. Dabar yra toks pavojus, kad tas datos paskelbimas nėra tikras planas. Tad uh, E, lauksime kokio nors patvirtinimo per artimiausias porą savaičių. Dabar e VT dalyvauja Gvinėjoje Bisau kartu su kitais tarptautinės bendruomenės atstovais, siekia aptarti kai, e, kai kurios klausimus, aišku, rinkimai prioritetas. Ačiū. Ir dabar EVT informaciją apie žmogaus teisų padėtį Gvinėjoje Konakryje. Ir EVT atstovė Mačiulesku. Dėkoju. E, vėliau kolegos papildys mano pasisakymą. Ačiū, Alina. Apie Gynėją Konakri pakalbėsiu. Jeigu galim, ponė pirmininkė, e, kalbėsiu Ispanijai, ispaniškai. Kai dėl gynėjos Konakrio. Norėčiau pasakyti štai ką. Šiek tiek kitas akcentas būtų reikalingas, sustelksiu prie dviejų klausimų, kurie man atrodo labai svarbus. Pirmiausia, politinės teisės Gvinėjoje nes Gvinėja toks yra šalies pavadinimas, Kodaktas yra šalies sostinė. Klausimas taip pat yra susijęs su nebaudžiamumu. Kalbant apie politinės teisės, norėčiau pradėti štai nuo ko. Gvinėjoje 2008 metais įvyko karinis perversmas, paskui ES nutraukė bendratarpiavimą su šia šalimi ir pas, da, dabar tebėra įgyvendamos tam tikros priemonės kurios yra susijusios su žmogaus teisėmis. 2010 metais vyko prezidento rinkimai, jų dėka buvo galima pradėti naują laikotarpį šalies gyvenime. Buvo išrinktas demokratiniu būdu šalies prezidentas, tačiau demokratinis perėjimas į kitą kokybę dar nėra užbaigtas. Tebėra tam tikrų priemonių, kurios yra taikomos. Ir tik parlamento rinkimai kurie turėtų būti surinkti rugsėjį, leis atkurti bendradarbiavimą su Gvinėja. Kaip žinia, Europos Sąjunga jau skyrė nemažai lėšų rinkimams organizuoti. Kaip jau sakiau, jie turėtų būti surinkti rugsėjo mėnesį, tai yra labai svarbus rinkimai, kad būtų galima kuo greičiau užbaigti per, demokratinį pereinamąjį procesą. Visi šie įvykiai yra labai pozityvūs. Mes dar su susirūpinimu žvelgiame į smurto ir protesto bangas, kurios būdingo šaliai nuo metų pradžios. Ta pastebėjo žmogaus teisų stebėsnios centro specialistai. Daug žmonių buvo sužeista, 31 žuvo tų e, įvykių vykusių nuo metų pradžios metu. Kita vertus, reikia pas, paminėti ir pozityvius dalykus. Prasidėjo šių įvykių tyrimas 2013 metų birželį. Ir penki specializuoti teisėjai buvo paskirti tam darbui, Kai dėl politinių teisių matėme, kad padėtis Gvinėjoje pagerėjo nuo 2008 metų, nuo karinio pervesmo. Pasak visų stebėtojų, prezidento rinkimai e, buvo demokratiniai, tai buvo pirmi demokratiški rinkimai per šalies istoriją. Tikimės, kad rugsėjį parlamento rinkimai – įvyks taip pat demokratiškai, bus įtraukiami visi žmonės, bus gerbiamos žmogaus teisės. Ir tas pereinamasis demokratijos laikotarpis bus užbaigtas. Galime drąsiai teikti, tai yra svarbiausias dalykas, kad būtų pinėjai gyvendinamos tinkamai žmogaus teisės. Antra pastaba. Pasakysiu tik labai trumpai, nes laiko trūksta dėl labai aktualus klausimo nebaudžiamumo ir kovos su nebaudžiamumu. 2009 rugsėjį, kaip žinote, įvyko labai daug smurtingų įvykių, įvyko žudynės Konakrio stadione ir po jų bus daryta Jungtinių tautų tyrimo komisija Ji penkis žmonės identifikavo e, kaip asmenys, kurie yra organizatoriai tų visų įvykių. E, tiems asmenims buvo numatytos ES sankcijos, kai kurie iš tų asmenų lieka labai aukštose pareigose. Taigi kova su nebaudžiamumu tebėra aktualus klausimas ES čia jaučia rimtą susirūpinimą. ES remia žmogaus teisų gynėjus ir padeda aukoms e, paduoti ieškinius, pasirengti teismams. Ir tai yra pagalba kovoje su nebaudžiamumu. Kai kurie rezultatai buvo tikrai pozityvus. Žmonės tikisi, kad Gvinėjoje, Konakrėje teisingumas pagaliau įsitvirtins, tačiau tam reikia tęsti tarptautinį bendradarbiavimą. Mes taip pat matėme ir kitų įvykių, kurie mums svarbus. Buvo įkurta e, vidaus reikalų ir viešų laisvių ministerija, tačiau tuo pat metu tenka konstatuoti, kad ta nauja ministerija neturi labai aiškių įgaliojimų ir neturi e, savo dispozicijoje reikiamų priemonių. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad ES sulaukė techninės pagalbos, kad galėtų Romos statutą įtraukti nacionalinę teisę. Yra e, visa eilė teisės aktų, kurie buvo parengti arba kurie dar yra rengiami. Ir čia galėtume kalbėti apie rimtą pažangą, ją reikia tęsti toliau. Kai dėl mirties bausmės, jį dar Gvinėjoje tebe taikoma, vyriausybė. Ir administracinės struktūros dar atrodo nesirengia mirties bausmės panaikinti. Tačiau visose savo susitikimuose politinio dialogo metu nuolatos pabrėžime, kaip mums tai yra svarbu, kaip Europos Sąjungos svarbu, kad mirties bausmė būtų panaikinta. Norėčiau pasakyti, kad Europos Sąjunga taip pat ėmėsi kai kurių iniciatyvų, kad būtų patikslinta e, karo lauko teismų kompetencija. Kitaip tariant, renkamasi rinktis bendruosius teismus, nagrinėti atvejams, kurie, e, na, kurie galėtų nutikti, ar pažeidimus, kuriuos galėtų padaryti kariškiai. Tai štai, ponios ir ponai, tokia būtų padėtis labai trumpai. Gvinėje Bisau padėtis kitokia. Esame gavę tam tikrų vilties ženklų, kurie leidžia perėti prie eisminio laikotarpio, padedančio įtvirtinti demokratinį legitimumą. Būtina pagerinti teisinės valstybės padėtį ir žmogaus teisų apsaugą. Ir kita vertus mes labai susirūpinę stebime tas problemas, su kuriomis susidurėme šiame procese. O būtent pirmiausia susidurėme su skurdu ir taip pat aktualu šio priešrinkiminiu laikotarpiu. Diepos trečią dieną pavyko susi, e, rasti sutarimą dėl minėto sustarimo. Noriu padėkoti Europos parlamentui už tai, kad šiandien buvo numatytos diskusijos dėl šios šalies dėkoju. Thank you. Is there anything to... Ačiū. Ar turite papildomos informacijos? Labai. De l'appui des droits de l'homme euh, en Guinée. Euh, bon, euh, mon, mon, mon collègue a déjà... Mano kolega jau minė, paminėjo daugelį veiksmų, kurios vykdo Europos Sąjunga. Remti rinkimų procesą, teisingumo sistemos pertvarkymą, padėti aukoms, užtikrinti geresnės kalinimo sąlygas, e, saugumo sektorių remti, pilietinės visuomenės sektorių padėti žmogaus teisų gynėjams, remti moteris, ir į nacionalinę teisę reikėtų perkelti taip pat ir Romos statutą. Tiek noriu pasakyti. Very much, both of you. Labai ačiū Jums abiems už išsamų padėties pristatymą. Tie, kurie nėra susipažinę išsamei su šiomis valstybėmis, dabar žino, kokia yra situacija, ar parlamentarai nori užduoti klausimą ar pasisakyti. Ponas Lamsdorf. Taip, aš turiu klausimą. Man teko būti vyriausių stebėtojų 2010 metais, kuomet vyko prezidento rinkimai. Tai buvo labai ilgai užtrukusi misija, buvo sudėtinga suorganizuoti rinkimus. Ir e, turiu pasakyti, kalbant apie žmogaus teisų padėtį, aš galiu pasakyti, kad padėtis padė, pagerėjo lyginant su anksčiau buvusią. Tačiau Politinis procesas labai nuvylė ES, ES parlamentas. Mes prašėme paspartinti, bent jau nesulėtinti parlamentinių rinkimų suorganizavimo. Dabar jau praėjo trys metai nuo prezidento rinkimų ir nesurinkti parlamento rinkimai. Europos išorės veiksmų tarnybos atstovai e, sakė, kad e, dabar yra tam tikras konsensusas dėl e, rugsėjo 24 dienos kaip datos, tačiau negalime pamiršti, kad prezidentas žino Europą labai gerai, jis jau gal 40 metų gyvena Paryžiuje. Ir nepaisant to nebuvo suorganizuoti parlamento rinkimai. Tai yra susijęs su etninė šalies sudėtimi. Apie tai nebuvo kalbėta. E, mes galime kalbėti apie prezidento priešininką ir apie etninės šalies grupuotės. 40 procentų gyventojų sudaro viena grupė ir aišku, kad ši grupė turės būti atstovaujama parlamente. Aš nežinau, ar tai buvo vienas svarbiausių motyvų atidedant rinkimus organizavimą, bet aš tikiuosi, kad rinkimai galiausiai bus organizuoti ir tikiuosi, kad viso, visi visuomenės sluoksniai, etinės grupės galės teikti, kad jos yra atstovaujamos šalies politinėje struktūroje. Ir aš manau, kad rinkimai pagerintų padėti šalyje. Dievų turėjo daugumą, tai buvo labai akivaizdu, dabar turėtume tą prisiminti, tačiau nebuvo jokio įpėdinio. Rinkimai buvo atviri, nebuvo kito lygausio priešininko. Taigi tai yra daugiau pastabos nei kad e, klausimai. Aš norėčiau kreiptis į Europos išorės veiksmų tarnybą, paraginti ir toliau paspausti e, šalies valdžią, kad būtų paisoma žmogaus teisų, moterų teisų. E, vidutinė gyvenimo trukmė šioje šalyje yra tik tai 42 metai, kai įpras, įsivaizduokite, kokia yra padėtis šalyje. Taip pat reikėtų palaikyti, tęsti spaudimą ir valstybei nariai netoli esančiai valstybei nariai ir mes, ES, turėtume pasirūpinti, kad būtų surinkti rinkimai. Prezidento rinkimai yra būtini. Ačiū ponui Lamsdorf. Atrodo, kitų kolegų norinčių pasisakyti nėra. Ambasadoriau, daktarė Osmanė Siliau, jūs taip pat prisijungiate prie mūsų. Esu labai dėkinga. Aš Žinau, kad e, Taip, mūsų parlamentas, mūsų pakomitėtis aptarinėja padėtį jūsų šalyje. Jūs apie tai esate informuotas, ambasadorius turi galimybę pasisakyti, aš jums galiu skirti tris minutės. Žinoma, yra daug svarbių klausimų, galbūt kada nors vėliau mes galėsime skirti daugiau laiko jums ir išsameu aptarti šį klausimą. Ambasadoriu, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Trys minutės aš stengsiuosi apibendrinti padėtį šalyje. Pirmiausia, labai svarbu, ponia Lamsdorpai, pasakyti, kad taip egzistuoja etninių sunkumų šalyje. Mano protėviai yra, atstova, at, yra iš įvairių etninių grupių. Ir būtų labai pavojinga dabar mm, pasakyti, kad visos problemos kyla dėl etninių skirtumų šalyje. Tas pats būtų galima pasakyti apie Belgiją dėl konfliktų tarp valonų ir flamų. Taigi problemų Gvinėjoje yra įvairių. Prezidentas niekuomet nenorėjo, kad rinkimai būtų atidėti, tačiau opozicija nuolat, nuolat prašė įvairiausių nuolaidų ir nuolaidas padarė vyriausybė. Aš manau, kad ES tą žino. Kai dėl tų įvykusių manifestacijų, apie kurias buvo kalbama ES, jų vyko daug, jas rengė opozicija. Tuo metu nebuvo norima rinkimų. Tačiau turime padėkoti tarptautinį bendruomenį, kur vykdė tam tikrą spaudimą. Ir e, buvo spaudžiama ir prezidentų dauguma, ir opozicija, ir buvo raginama surenkti rinkimus. Ir aš manau, kad vietoj to, kad būtų kurstoma toliau ta liepsna neapykantos, Liepos 3 bus darytas sustarimas tarp vyriausybės ir opozicijos. Reikia džiaugtis, kad dabar yra taika. Ilgą laiką nebėra jokių manifestacijų, opozicija nusprendė dalyvauti rinkimuose, pradėjo rinkimų kampaniją, nes galiu dažnai jos atstovus matyti e, vykdančius rinkimų kampaniją. Taigi mes esame ta šalis, kur galima renkti rinkimų kampaniją. Yra rastas nacionalinis konsensusas, sutarė e, ir pilietinė visuomenė, ir opozicija, ir E, vyriausybė ir rugsėjai vėliausiai bus surenkti rinkimai. 24 tai arba 29 dieną rugsėjo mėnesio rinkimai vyks. Tad manyčiau, kad ta, tuos pozityvius veiksmus reikėtų skatinti ir nereikėtų atimti žmonėms tos drąsos. Aš manau, kad reikia netaikyti tokių štampų Afrikai. Visą laiką, kai tik Afrikoje iškyla problemų, iš karto kalbam apie kažkokius etninius nesutirimus. Uh, Nežinau, ar Vokietijoje ar Belgijoje kalbama apie etinės grupės, kai iškyla problemų. Tiesiog ne. Tiesiog e, e politinė e, valdžia to, tam tikrų būdų vykdo savo politiką ir opozicijų nesutinka, tai natūralus procesas. Prezidentas per du metus vykdė daug reformų, jis dviejus metus dirba savo poste. E, Ir šiandien saugumo sektorius yra tvarkomas taip, kad tuos tvarkymus remia visi žmonės. Kovojimas su nesaugumu, nebaudžimumu. E, dabar neseniai teismai pasmerkė generalus, nuteisė juos už 2009 metų rugsėjo mėnesį 9 dienos įvykdytas žudynės. Hagos tarptautinis bendra e, baudžiamasis teismas irgi priemė tam tikrus sprendimus. Taigi Buvo pasiekta daug pažangos ir visą, ne visą laiką reikia žvelgti tik į negatyvę pusę, reikia pas, įvertinti ir pozityvius poslinkius. E, Europos parlamentas e, mato, ko, kokia pažanga buvo pasiekta e, po rinkimų ir paskui, aišku, bus rengiami rinkimai opozicija. E, pasirašė susitarimą, yra nacionalinis konsensusas, šalyje vyrauja taika ir reikia greičiau sveikinti šalį už tai, kaip, kas dabar vyksta ir leisti gynėjai žengti savo keliu. Po parlamento rinkimų rugsėjo mėnesį mes turėsime kitokią šalį. Gvinėja pasikeis, socialinis ir ekonominis vystimasis bus kitoks ir manau, kad šalis ir toliau gyvens siekdama taikos ir klėstėjimo. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū, ponė ambasadoriu. Be abejo, mes skatiname pozityvus pasikeitimus, tačiau mūsų komitetas yra žmogaus teisų komitetas. Mes labiausiai e, dirbome prie žmogaus teisų pažeidimų klausimų ir ieškome kelių, kaip padėti pagerinti. Mes ne tik dirbame prie Afrikos šalių, prie kitų šalių taip pat. Šią popietę tiesiog girdėjote, kad susirinko trijų gvinėjų atstovai - pusiaujo gvinėjos, E, Gynėjos Konakrio ir Gynėjos Bisau atstovai. Taigi, kitas asmuo nori su mumis kalbėti radiju. E, išklausysime, turėtume išklausyti jo pranešimą. Tačiau labai gaila, kad negalėsime paskirti tam žmogui tiek laiko, kiek reikėtų. O paskui grįšime prie situacijos šalyje. Now uh, we have uh, the, uh, this, uh, the debate on the human dabar in Dabar vyks diskusijos apie žmogaus teisų padėtį pusiaujo Gvinėje. Tai yra vienintelė Afrikos šalis, kur kalbama ispaniškai. Iš viso gyvena 700 tūkstančių gyventojų. Tačiau tai e, trečia pagal dydį šal, e, šalis pagal e, naftos gavybą Afrikoje. Pas mus šiandien atvyko ponas Tuto Alikantė. Jis yra EG Justice organizacijos, nevyriausybinės organizacijos direktorius. Pirmiausia, išklausysime jūsų. Paprašėme vertėjų padirbėti 10 minučių e, ilgėliau. Dėkoju Jums už tai, kad sutikote ir e, ilgiau apie tai negalėsime kalbėti, nes dar turime aptarti nuomonę dėl Stokholmo programos. Dabar žodį suteiksiu ponui Tutu Alikantė. Ačiū. Tikiuosi, girdite mane. Dėje gyvenu Vašingtone, o ne pusiaujo Gvinėjoje, tai galbūt aktyvistas iš pačios šalies kitokią perspektyvą pristatytų, bet tai tik tai rodo, kokie iššūkiai uh, kyla žmogaus teisėm šalyje. Uh, tai, kad negaliu kalbėti su jumis iš pačios šalies. Dėl man užduotų klausimų e, norėčiau pasakyti, jog uh, reikėtų pamiršti viską, su kuo jūs siejate tautinę valstybę, kai kalba eina apie pusiau Gvinėją, nes tai nėra tautinė valstybė, tai yra tik tai tautinės valstybės fasadas, yra teismų sistema, vyriausybė, yra visi šitie dalykai, tačiau niekas neveikia, kaip turėtų veikti tautinėje valstybėje. 2002 metais, po to, kai dviejus metus jungtinių tautų specialisis e, atstovas e, stebėjo e, situaciją pusiau Gvinėjoje. Štai kas tai galiu pasakyti. Pusiau Gvinėje kenčia nuo didelių žmogaus teisų pažeidimų, klesti nebaudžiamumas. Pusiau Gvinėje negalime kalbėti apie teisės viršienybę, turint galvoje, kad visos uh, E, visa galia yra sutelkta e, į vieno žmogaus rankas, tai yra prezidento rankas ir tokia iki šiol realybė ir yra pusiau Gvinėje. Man buvo užduoti tris klausimai. E, pirmas, tai politinių teisų suvaržymas rinkimų kontekste. Uh, Vos prieš mėnesį, gegužės 26-ąją vyko parlamento rinkimai, savaitę iki to E, pilietinės visuomenės atstovai paprašė teisę surenkti demonstraciją, jie buvo e, suimti, sulaikyti, kankinti ir buvo e, nepaleisti iki tol, kol neįvyko rinkimai. Ir pateko į kalėjimą vien tik tai todėl žmonės, kad norėjo pasinaudoti savo teisę taikiai burtis, pasinaudoti saviriškos teisę pusėje gvinėje. Rinkimai įvyko tarp to laiko, kai vyko kompanija iki pačių e, rinkimų, keli e, opozicijos nariai paskelbė dok dokumentą ir ten yra sakoma, kad keli opozicijos nariai e, buvo suimti, mušami kampanijos, priešrinkiminės kampanijos metu. Rinkimų metu buvo įvairių pažeidimų Buvo, kas balsavo kelis kartus, kas balsavo šeimos narių vardu. Ir būtent to dėka valdančios partijos pre prezidentas galėjo švesti pergalę. Um, teikdamas, kad neva jie surinko 99 procentus e, balsų ir dabar parlamente tik tai vienas e, narys atstovauja e, opozicijai ir senate yra tik tai vienas opozicijos atstovas praėjus mėnesiui po rinkimo, birželio 25 dieną, pagrindinė politinė opozicinė jėga pabandė surenkti taikę demonstraciją ir vėlgi e, dieną iki demonstracijos septyni nariai buvo suimti, laikyti suimti per, per naktį ir kitą, kitą dieną nebuvo leista surenkti taikios demonstracijos, nes opozicijos būstinę užbarikadavo policija ir e, tai sakė, jog nušaus visus, kas norės eiti į demonstraciją. Taigi niekas e, šalyje e, negali surenkti taikios demonstracijos, niekas nei žodžio negali tarti prieš politinę sistemą pusiau Gvinėje. Jeigu turėsite dėl to klausimų, su džiugsmu atsakysiu. Dabar dėl teisės kreiptis į teismą šalyje galiu pateikti porą pavyzdžių. Vienas e, tai, kas vyksta dabar. E, vienas Italijos pilietis atvyko į Pusiaujo Gvinėją, e, norėdamas sudaryti verslo sandorį su prezidento sunum. Dabar tas žmogus yra kalėjime, ten jau yra nuo šių metų sausio, vien dėl to, kad paklausė prezidento sunaus, kam panaudojamos yra pajamos. Uh, Kitas pavyzdys. Prezidento sunaus verslo partneris buvo suimtas vien dėl to, kad paklausė, kur nueina po to pinigai. Ispanijos laikraštėje El Pais buvo rašoma, kad keli Ispanijos piliečiai buvo e, suimti šalyje iš, buvo, iš jų buvo atimtas turtas, po to, kai jie pasiskundė dėl korupcijos šalyje. Vienas šalies kovotojas už žmogaus teisės buvo suimtas penkeriems mėnesiam, jis buvo vyriausybės apkaltintas. Dar du šalies teisininkai taip pat Nu, nukentėjo, jiems buvo, užsijimt, buvo uždrausta užsijimti e, praktiką vien dėl to, kad jie ėmėsi e, ginti tam tikrus asmenis. Tai ir iš tiesų daugybė žmonių e, pusiau gynėje nukenčia dėl to, kad bando pasinaudoti pagrindiniam teisėm. Iš esmės gali būti suimtas, jeigu pasakysi bet ką, kas nepatinka vyriausybei Ir taip vyksta ne tik tai su vietos žmonėm, ES piliečiais atvykusiais, bet ir piliečiais iš kitų e, Afrikos valstybių, nes pavyzdžiui, e, e, suimami yra kitų Afrikos šalių piliečiai, jie išsiuntėmi šalies, atimamas turtas, nusavybė. O kalėjimuose yra vykdomi kankinimai, kalbant apie ES politikos rekomendacijas, tai turbūt visi žinote, jog vyksta tyrimas prezidento sunaus, prezidento, prezidento šeimos. Kaip sakiau, kad pusiaujo gvinėja tai nėra valstybė, šalis valdoma kaip verslas priklausantis prezidentui jo šeimui, tai yra mafijos valstybė. Uh, Čia visa ekonominė, karinė, reali gale yra sutelkta vieno žmogaus rankose. Tad akivaizdu, jog mums reikia siekti, kad šalyje e, viešpatautų e, įstatymai, reikia e, reikalauti skaidrumo, viešumo, reikia stebėti žmogaus teisų padėtį šalyje. Manau, kad ES daug ko gali padaryti, kad padėtų. Aš tikiu, kad e, vienas iš e, galingiausių būdų padėti, tai ES garsiai kalbėti apie tos pažeidimus, kurie yra vykdomi. Ženevoje už poros mėnesių e, bus e, parengta visuotinė e, peržiūra skirta pusiaujo gvinėjai ir tai bus galimybė ES, kaip tik tai kalbėti apie tai, kas vyksta pusiaujo gvinėje, bus galimybė pateikti tinkamas rekomendacijas. Prieš ketverius metus buvo pateiktos geros rekomendacijos, pusiaujo gvinėje jos vyriausybė neįgyveno nei vienos rekomendacijos, taigi dabar yra ta galimybė e, nuvykti į, e, į Ženevą, taip pat ir iš jūsų sostinių kalbėti apie tai, kas vyksta šalyje. Na, turbūt žinote apie tai, kad ir Prancūzijoje, ir ją vyksta tyrimai. E, Prancūzijoje yra išduotas tarptautinis arešto orderis prezidentui. Ir tikėsimės, kad ES e, valstybių narių valdžia e, įvykdys e, šito, šito orderį ir tikėsimės, kad teisingumas bus įvykdytas turto išaldimas, kita um, strategija. Um, tai, tai jūs galite taikyti, mm, nes um, uh, iš tiesų tai, kas pavokta iš uh, pusiaujo gvinėjos yra slepiama Europoje, Azijoje, JAV ir jūs galite padėti išaldydami tą uh, turtą, ne, neišduodami, pavyzdžiui, korumpuotėm pareigūnam vizų atvykti į jūsų šalis. Na, Akivaizdu, kad e, vis, pilietiniai visuomeniai reikia išteklio. 16-aisiais pas mus vėl bus rengiami prezidento rinkimai ir vėl uh, bus galimybė vyriausybei netinkamai elgtis uh, su žmonėm, neleisti pasinaudoti uh, žmogaus teisėm. Ir iš tiesų būtų labai gerai, kad atvyktų e, stebėtojai dar prieš rinkimus, kad e, stebėtų tą smurtą, kuris vyksta prieš rinkimus ir e, kaip dar galėtų padėti ES, užtikrinant, kad būtų stiprus balsai pačioje šalyje, nes nėra nepriklausomų laikrašių, nepriklausomų televizijos kanalų nes e, visuomenė, kurioje nėra, nėra laisvų žurnalistų, nėra, e, nėra visuomenė, tai yra mirusi e, visuomenė, reikia rasti būdų, kaip padidinti informacijos srautus ir įeinančius į šalį ir išeinančius. Ir, uh, E, ir yra daug būdų, tai e, kaip tai padaryti ir galbūt galėtumėm pasigilinti į tas, į tas galimybės. Ačiū ponė Alekantė už pateiktas rekomendacijas, e, analizę. Dabar išklausysime Europos išorės veiksmų tarnybos nuomonės apie jų daromus veiksmus. Aš negaliu dabar suteikti galimybės diskutuoti šio klausimu. Aš noriu pasveikinti ambasadorių Karmelio Novočio atvykus į mūsų sustikimą. Ačiū, kad apsilankėte. Ar norėtumėte pasisakyti? Daugiausia tris minutės galiu jums skirti, bet pirmiausia, suteiksime žodį išorės veiksmų tarnybos atstovui. Prašom, ponia Korėja. Uh, Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkuoju ponui Alikantė už įdomią padėties analizę, už įdomų padėties pristatymą pusiaujo Gvinėjoje. ES stebėjo, kaip vyko rinkiminė kampanija, kaip vyko rinkimai į vietos valdžios instituci... E, institucijas. Rinkimai vyko gegužės 26 dieną pusiaujo Gvinėjoje. Mes esame sunerime dėl areštų, bauginimo rinkimų kampanijos metu. Taip pat dėl to, kad buvo neleista opozicijai surenkti demonstracijų. Vyriausiai įgaliotinė negali vertinti, ar tokie rinkimai buvo teisėti. Mes ES nesiuntė rinkimų stebėjimo misijos į pusiaujo Gvinėje, todėl tokiamis aplinkybėmis sudėtingai vertinti procesą. Taip, e, buvo patvirtinta konstitucija 2011 m. lapkričio mėnesį. Ten yra naujų dalykų, sustiprėjo mūsų lūkesčiai, kad įsitvirtins demokratija. Deja, šie lūkesčiai nebuvo patenkinti ir Tai buvo akivaizdu rinkimuose. Žmogaus teisų padėtis pusiaujo Gvinėjoje kelia didžiulį susirūpinimą. Mes ir toliau stebėsime padėtį pusiaujo Gvinėjoje, atidžiai stebėsime padėtį ir mes tikimės greitai pradėti politinio lygio dialogą su nauja valdžia, kai tokia valdžia galės spręsti žmogaus teisų klausimus, taip pat politinės Taip pat klausimus susijusius su politinėmis ir socialinėmis teisėmis. Kol kas nevyksta jokio politinio dialogo šalyje. Nuo 2009 metų tokio dialogo nėra, nuo to laiko, kai buvo ratifikuotas kotonų susitarimas. Tačiau mes rengėme žmogaus teisų strategiją šiai šaliai. Ir šiuo metu atsakingi asmenys kaip tik lankosi misijoje, pusiaujo Gvinėjoje Mes neturime e, savo delegacijos šioje šalyje, bet norėtume aktyviau bendradarbiauti su pilietinė visuomenė pusiaujo Gvinėjoje. Mes tikimės, kad žmogaus teisų strategija pusiaujo Gvinėjoje bus patvirtinta per ateinančius mėnesius. Ačiū. Thank you. And I also think, Mr. Alicante, you understand that the uh, EU. Ačiū. Turbūt, e, ponia Likantė, suprantate, kad ES įvairiais būdais remia pusiau gvinėje e, ir mūsų komiteto atstovai vyksta į, reguliariai į e, Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos. Minėjote, kad netrukus bus rengiama visuotinė peržiūra ir, žinoma, mes galėsime taip pat prie to prisidėti. Dabar žodis ponui ambasadoriui, trys minutės. Thank you. Senora prezidenta. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Šiandien norėčiau pasinaudoti šią progą ir norėčiau pasakyti, kad Europos komisijos e, delegacija lankosi mano šalyje nuo 8 Liepos mėnesio dienos. Būtina tęsti politinį dialogą, kuris prasidėjo prieš keletą metų Europos Sąjungą. Tarp minimų e, visokių dalykų reikėtų prisiminti kotonų susitarimą. Tai nenaujas klausimas, tačiau aš esu ambasadorius ir iš tikrųjų suprantu, kokie privalumai e, yra teikiami mano šaliai, jeigu būtų pasirašytas šis sustarimas. Žinau privalumus ir trūkumus to sustarimo. Aš klausiau to, kas buvo pasakyta. Žinau, ES nuomonė, man susidaro toks įspūdis, kad pusiaujo Gvinėja ir ES sutarė Dėl bendrų tarptautinių vertybių būtina kovoti su skurdu, būtina spręsti konfliktus. Pusiaujo Gvinėja neseniai buvo surengusi e, rinkimus senatorių e, ir, ir, ir e, savivaldybių patarėjų, tai vyko gegužės 26 dieną, rinkimus ratifikavo tarp, e, konstitucinis teismas. Pavyzdžiui, Afrikos sąjunga ar AKR e, E, organizacija taip pat labai e, palankiai įvertino rinkimų, rinkimus savo, e, pateikdamos savo rinkimus ir ataskaitas. Gaila, kad Europos komisija neatsiuntė tarptautinių ekspertų grupės stebėti rinkimų, o tuo tarpu apie tokią galimybę buvo kalbėta, kad rinkimus stebėtų daugiau stebėtų iš įvairesnių šalių. Uh, E, Gvinėjos, e, Šiaurė Gvinėja nėra puikia šalis, ne, be, šalis be priekaištų. Būtent dėl to dešimt metų jau vyriausybė dirba prie tokių projektų ir planų, kurie padeda kovoti su skurdu ir žmogaus teisių pažeidimais. Jungtinių tautų vystimos samoji pagalba buvo suteikta 13-17 metams pusiaulio Gvinėjai ir mes e, išsirinkome tas rytis, kurios turėtų padėti mano šaliai e, įgyvendinti tam tikrus planus, pabrėžiama svarba įgyvendinti žmogaus teisų apsaugos projektus, demokratizavimo procesus. E, mes matome, kad šie procesai vyksta, apie tai kalbama 2012 metų ataskaitoje. Norėčiau priminti taip pat ir mūsų parengta ataskaita, kur kalbama apie pasiektą pažangą susijusią su moterų ir vaikų padėtimi. Būtina, kad šie rezultatai būtų žinomi. Jungtinių tautų programa buvo gyventinta susijusiu vystimusiu 186 šalis dabar yra pagal savo išsivystimą. Ji siekia šiek tiek daugiau negu vidurkis e, e, už Sahario regione. E, norėčiau pasakyti, kad UNESCO ir Junktinių tautų vystomoji programa Global Pistex atlieka nuolatinius stebėjimus mūsų šalyje, gyvena projektus. Pirmininkai, ponė, visą galėtų užbaigti pasisakymą. Pasaulio sveikatos organizacija taip pat pateikė savo ataskaitą E, yra kūriami ir gyvenimas programos e, kovai su tuberkuliozė, su um, drugiu, 80 e, procentų gyventojų turi sveikatos draudimą. Aš norėjau pateikti daugiau informacijos, bet turiu dėja baigti savo pasisakymą. Tiesiog norėčiau užbaigdamas pasakyti, kad tikimės, jog svarbu ne pirmininkė. Turime dar vieną darbo tvarkės klausimą turėsime, ko vertė yra, turime išspręsti šį klausimą. Aš manau, ponė ambasadoriu, kad jūs galite padalinti savo pasisakymą. Dėkoju. Ačiū visiems dalyvausiems diskusijoje, ačiū ponui Alikantė, kuris yra Vašingtone ir ačiū uh, visiems už dalyvavimą, apsikeitime nuomonėmis. Anna, labai gaila, bet tu neturėsi galimybės pasisakyti. Pereisime prie kito klausimo, būtent Stokholmo programos laikotarpio vidurio peržiūra. Turėsime nagrinėti kolegos bicep pranešimo projektas, yra nu, mūsų nuomonės projektų autorius. Visi gavote e, vertimą šio teksto, noriu pasveikinti pranešėją parengusi šį detalų nuomonės projektą, kuris apima visą eilę jautrių klausimų. Yra kalbama apie teisingumą, saugumą, laisvės, noriu užtikrinti nuoseklumą atskirų politikų ES. Nuomonės projekte be kita ko atsižvelgiama į mūsų paskutinės diskusijos rezultatus dėl žmogaus teisių, dėl migrantų teisių. Pone Bičiap, žodis jums, prašau. Merci, madame. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už jūsų paskatinimo žodžius. Su malonumu šiandien pateikiu nuomonės projektą dėl Suholmo programos laikotarpio vidurio peržiūros. Štai pagrindiniai dalykai, kuriuos nuomonėje norėjau paminėti. Esu tikras, kad mano nuomonė dar bus pagerinta, kai kolegos pateiks savo pakeitimus. Pirmiausia, būtinas didesnis nuoseklumas tarp e, vidaus ir užorė, išorės ES vykdomų politikų. Negalima e, kitur kalbėti apie tos dalykus, kurių pas save nedarome. Negalime reikalauti iš kitų įgyventinti dalykus, kurių patys nesam pas save įdėgę. Būtent dėl to aš manau, kad reikia e, kalbėti apie tai, kas yra vadinama mūsų migracijos politikos ir sienų apsaugos eksternalizavimas. E, Um, būtina kalbėti apie kaiminystės politikos kai kuriuos aspektus. Ir viską, migracijos problemas suversti spręsti pavieniam šalims yra neprimtina. ES ir valstybės neturėtų pasirašyti sustarimų tarp dėl laisvės saugumo ir teisingumo uh, srityje su trečiosiomis šalimis, kur žmogaus teisų pažeidimai yra dideli. Pagarba pagrindiniams teisėms yra sąlyga e, tom šalims, su kuriomis Europos, su kuriomis Europos Sąjunga pasirašo susitarimus. Komisija turėtų konsultuoti su parlamentu prieš pasirašydama bet kokį susitarimą su trečiosiomis šalimis. E, susitarimo tikslas turėtų būti užtikrinti reikiamą apsaugą vis, to, to šalies visiems žmonėms, turi būti gerbiamos jų žmogaus teisės. Aš manau, kad pagrindinės teisės yra E, labiau atsispindinčios mūsų migracijos politikoje. Reikėtų kalbėti ne tiek apie ekonominius dalykus, kiek apie žmogaus teisės, ne tiek apie saugumo dalykus, kiek apie žmogaus teisės. Migrantų teisės, e, ar tai yra legalūs ar nelegalūs migrantai, migrantų teisės turi būti mūsų prioritetas, kadangi būtina užtikrinti žmogaus teisių apsaugą pabėgėlių stovyklose. Norėčiau, kad būtų įsteigta bendra tvarka susijusi su pabėgėlių įkurdinimu. Taip pat svarbu pasirašti tinkamas redmisijos sutartis, įtraukiant tos principus, kur, už kuriuos mes pasisakome. Reikėtų atsisakyti nuostatus dėl trečiųjų šalių ir apatridų žmonių be tėvynės išsiuntimo. Mums tenka bendra atsakomybė ginti tuos žmonės, kurie kovoja už pagrindinių teisių apsaugą. Aš manau, kad mes visi turime imtis priemonių tam, kad būtų galima greičiau skubėjos atvejais išduoti vizas žmogaus teisių gynėjams, kurių gyvybė trečiosios šalyse grėsia pavojus. Grinai institucinių požiūrių aš manau, kad turėtume E, išplėsti Europos pagrindinių teisų agentūros įgaliojimus, kad būtų apimamos visos valstybės kandidatės ir, šalis, ir kaiminės šalis, kad būtų galima naudotis su agentūros patirtimi. Na ir galiausiai manau, kad turime pasiūsti labai aišku signalą, kad valstybės narės ratifikuotų tarptautinę konvenciją dėl migrantų darbuotojų ir jų šeimų teisų apsaugos, nes atsisakymas e, ratifikuoti šią e, konvenciją prieštarauja mūsų principams. Gerbiami kolegos, štai tokie bus prioritetai, kuriuos bandysiu išdėstyti rengdama šią nuomonę. Na ir aišku, esu jūsų paslaugoms ir laukiu jūsų klausimų ir e, papildymų. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Ponui Bicep. Matau Ana Gomeš E, yra šešėlinė pranešėja. Ar norėtumėte tarti žodį? Noriu padėkoti kolegai ponui Bicep už puikų projektą. Jis iš tikrųjų labai pilnas, labai išsamus. Migracijos kontrolės srities klausimai ir žmogaus teisų klausimai labai gražiai ir glaudžiai čia susijęti ir išdėstyti. Manau, kad būtų gerai ir nors pritariu tam, ką jūs sakėte, ponė Vicepai, pritariu tam, ką jūs išdėstėte ir jūsų rekomendacijoms taip pat. Mano noras būtų toks, šiek tiek išplėsti afet nuomonį skirtą nuomonę, kad galėtume ne tik atsižvelgti Stoholmo programą. Ten bus kalbama apie žmogaus teisės, kalbama apie santykius su trečiosiomis šalimis. Dažnai kalbama apie kibernetinį saugumą ir panašius dalykus, kovą su terorizmu. Taigi, kalbama apie visą eilę aspektų susijusių su Europolo ir Eurojusto veikimu. Tačiau mano tikslas nėra kaip nors sumenkinti tai, ką minėjo kolega priešingai. Tai reikėtų vieną kitą aspektą galbūt net labiau pabrėžti. Ačiū. Thank you, Ana Gomes. Now the... Ačiū, Ana Gomes. E, kiti šešėliniai pranešėjai, e, ponia Abarijo iš APP e frakcijos, ponas Donskis iš ALDE frakcijos ir ponia Veržė iš GUE frakcijos. Aš įsivaizduoju, ponia Bisep, kad jūs gausite kur kas daugiau informacijos nei kad dabar ir iš kitų kolegų. Ir arba dabar, arba vėliau jūs galite sureaguoti į Anos Gomes pasisakymą. Jie kalbėjo apie nuomonės apimties išplėtimą ir gal galėtumėte sureaguoti į kibernetinio saugumo klausimus bei kitus. Prieš perdodama žodį jums norėčiau, kad pasisakytų teisingumo generalinio direktorato atstovas, ponas Forsenfeld. Trumpai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti už šios nuomonės dėl Stokholmos programos parengimo. Tai yra susijęs su darbu vykstančiu trijose komitetuose - Libe, Afko ir Jūri. Visi trys komitetai dabar rengia dokumentą ir mes matėme šio dokumento projektą. Vakar turėjome galimybę su juo susipažinti. Norėtume paskatinti ir jūsų pakomitetį ne tik apibendrinti, kas buvo pasiekta pagal Stokholmo programą, bet ir pažiūrėti į ateitį, kad parlamentas ir komitetai pamastytų apie naujos programos sudarimą. Komisija laikosi nuomonės, kad teisingumo politika dabar yra bendra ES politika ir parlamento vaidmuo yra toks pat kaip ir tarybos vaidmuo, todėl parlamentas turėtų aktyviai įsitraukti į kitos panašios programos rengimą. Aš dabar norėčiau atkreipti dėmesį į tris nuomonės pastraipas. Galėčiau jas apibendrinti. Aš kalbu apie antrą ir vienuoliktą straipsnį. Jie yra skirti išoriniams aspektams. Galiu tik patvirtinti, kad komisija sutinka, kad būtina nustatyti testinumą tarp to, ką ES daro viduje ir užsienyje, tačiau atsakomybė už žmogaus teisų klausimus trečiosiuose šalise priklauso e, išorės veiksmų tarnybai. Išorės veiksmų tarnyba yra patvirtinusi savo požiūrį, turi strateginį žmogaus teisų pagrindą, taip pat e, turime savo požiūrį dėl A hartijos dėl to, kad žmogaus teisės būtų traukiamos į visas ES vidaus ir išorės politikas ir reikia užtikrinti, kad ES gerbtų pagrindinės teisės. Kitas aspektas, kurį norėčiau detaliau pakomentuoti, yra aštuntas punktas dėl pagrindinių teisų agentūros. Komisija teigiamai žiūri į šalių kandidačių ir vakarų Balkanų šalių dalyvavimą agentūros veikloje. Ir aš čia kalbu apie e, finansavimą. Kroatija, pavyzdžiui, turėjo e, stebėtojo statusą nuo 2011 metų. Komisija yra pateikusi pasiūlymą dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos dalyvavimo 2010 metais, tačiau jokios pažangos taryboje nepasiekta dėl vienos konkrečios valstybės narės, apie kurią jūs turbūt žinote. Kaimynystės šalių dalyvavimas nėra numatytas e, steigimo akte ir dabar tokios galimybės nėra. Tačiau mes skatiname Europos išorės veiksmų tarnybą pasinaudoti pagrindinių teisių agentūros išvadomis, nes tai gali būti labai vertinga informacija, svarstant žmogaus teisų klausimus valstybėse narėse. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju dabar ponė Bisep. Galite apibendrinti pastabas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, suprantama, įvyko tik pirmas projekto pristatymas ir mes turime laikytis tam tikro pribojimų, raidžių, spaudos ženklų skaičius ir panašiai. Tačiau be abejo, atsižvelgsiu į kolegų išsakytas pasabas, siepsime kartu ir sieksime pagerinti mano pateiktą tekstą. įsiklausiau taip pat ir teisingumo generalinio direktorato atstovų pastabas dėl kaimininių valstybių. Visą tai mes kartu peržiūrėsime ir pamanysime mano pateiktą tekstą pagerinti. Ačiū. Aš dabar e, noriu tik pristatyti tvarkaraštį. Tolesnio svarstymo pakeitimus galima teikti iki Liepos 16 dienos vidudienio. Toliau numatytas sustikimas su šešėliniais pranešėjais, kad būtų aptarti kompromisiniai pakeitimai. Sustikimas yra numatytas 37 savaitę Strasbūre. E, pakeitimus svarstysime savo pakomitetyje kartu su AFET komitetu rugsėjo 18 dieną. Turbūt ir išorės veiksmų tarnybos atstovai galės atvykti ir pakomentuoti nuomonės projektą. E, balsuosime AFET e 24 rugsėjo ir Planuojame balsuoti dėl pranešimo teikiamo savo iniciatyvą Libe komitete Strasbūrė 41 savaitę. Norėčiau padėkoti visiems už darbą. Dėkoju taip pat ir technikams ir vertėjams. Ačiū visiems už pagalbą, tik visų mūsų bendro darbo dėka. Mes baigiame šį posėdį, rytoj posėdis prasidės 10 ryto.